Okay, everybody, if you settle down, um, the back... Gerbiami kolegos, e, turiu pasakyti, kad e, palauksiu, kol susirinks kolegos ir tada pristatysiu pirmininko pranešimus. Visų pirma, e, Europos parlamento savaitė dėl Europos semestro bus organizuota nuo 20 tos, 28 iki e, sausio 30 dienos. Ir e, įvairiose parlamento komitetuose bus e, organizuoti tuo klausimo susitikimai. E, kartu e, į sustikimus bus kviečiami nacionalinių parlamentų atstovai, e, su kuriais Europos parlamentas peržiūrės Europos komisijos pateiktus pasiūlymus dėl Europos semestro. E, turiu pasakyti, kad Europos parlamentarų dalyvavimas šiuose renginiuose yra labai svarbus, siekiant užtikrinti, kad tie sustikimai būtų sėkmingi. Na, neužtektų, jeigu jūs ateitumėt tik tai dviems minutėms, pasirašytumėt e, dalyvių sąraše ir išeitumėt. Toliau dėl e, trišalių e, susitikimo. E, E, turiu pasi pasakyti, kad labai daug triukšmo salėje. Gal galėtumėt e, šiek tiek e, susilaikyti nuo pokalbio. Taigi, dėl ECB E, teisės akto diskusijos tęsiasi dėl kiekvieno e, straipsnio e, atskirai ir kitas trišalės dėrybos posėdis yra numatomas 24-28 sausio dienomis. Dėl C RD direktyvos ir reglamento bus, reg, organ, bu, jau, jau buvo organizuotos dvi trišalės dėrybos. 10 e, sausio dieną buvo kalbama apie rizikos vertinimą e, priežiūros, priežiūros dalykus ir sankcijas. Taip pat yra rengiami tam tikri pasiūlymai techninių lygmenių atsižvelgiant į trišalių e, diskusijų rezultatus, o 15 e, sausio dieną buvo aptartas e, valdysenos klausimas. Kitas trišalius dėrybos posėdis yra planuojamas sausio 30 dienai. Noriu priminti šešėliniams pranešėjams, kad jie turėtų mus informuoti apie bet kokias dvišalės dėrybas, kurios yra vedamos su pirmininkaujančia šalimi. Tai galiotų skaidrumo e, visų e, analizuojami teisės aktų atžvilgių. Nežinau, kad yra daug dvišalių pagrindų organizuojamų sustikimų, apie kurie mes nesame informuoti. Taigi, aš nenorėčiau e, švaistyti laiko ir vėliau kalbėti apie dalykus E, kurie yra aptariami dvišalių pagrindų. E, norėčiau, kad e, visi būtų apie dėrybas informuoti. Taip pat noriu informuoti, kad parašiau laišką naujai, naujam Eurogrupės pirmininkui, kad jis atvyktų į ekonomikos dialogą komitete. Panašiai elgsimės kaip su ponu Junkeriu. E, su kuriuo įvyko labai daug sėkmingų diskusijų. Galiausiai, ekonominis dialogas ir pasikeitimas nuomonėmis su Airijos e, finansų ministru turėtų įvykti šiandieną 5 val. komitete. Taigi, jeigu balsavimas pasibaigs anksčiau, žinokite, kad e, į posėdį turite grįžti 5 valandą. Kitas dalykas kita alternatyva yra balsuoti iki penkių valandų. Taigi dabar ir norėčiau, kad jūs e, pasirengtumėt balsavimui, dėtumėt savo balsavimo e, korteles. Žampolis. Žampol, labai sudėtinga popietė e, bus šiandien balsuojant. Aš norėčiau pasveikinti poną. E, Nunan EPP grupėje ir nežinau, gal galėtumėm balsuoti, pavyzdžiui, ar jį palikti socialistų frakcijai. Uh, well, well, that's his card, it's not the person. Na tai yra jo kortelė. Bet kurioje vietoje jis sėdės, kažin. Reikėtų paklauti, kaip jisai jaučiasi, tačiau dėja posėdį apskritai nedalyvauja. Taigi, bet kurio atveju siūlau pasi, patikslinti, ar viskas gerai vyksta balsavimo metu, ar visi balsuojate. Ar visi balsuojate? Man atrodo, balsuojančių yra per daug. Dar du žmonės turi balsuoti. 3 turi balsuoti, 41 atrodo bal... turi balsuoti, 39 balsuoja. Ar kas nors balsuoja, tačiau monitoriuose neusidega, nesudega žalia šviesa. Gerai, dabar liko tik tai vienas žmogus, kuris e, nebalsuoja. Dabar jau balsuoja visi, puiku, taigi atrodo, kad sistema veikia. Dabar siūlau balsuoti dėl e, Europos centrinio banko 2011 metų metinės ataskaitos. Ar esame pasiruošę? A kompromisas, kas už? Pritarta mes galime pereiti prie 24 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikslinkime. Okay. Balsavimas baigtas. 24 už, 17 prieš. Patvirtinta. B kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. C kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 42, kas už, kas prieš, neaišku. Pabandykime dar kartą. 42 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Pasitikslinkime. Dar turi du žmonės balsuoti. Ar visi balsavote? Dar vienas žmogus e, turi balsuoti, tačiau balsavimas kelbiamas baigtu. 23 už, 18 prieš. Taigi pritarta. D kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. E kompromisas. Kas už. O tiksliau, jie sudaro dvi dalis. Pirma dalis. Kas už kas prieš susilaikė pritarta, antra dalis, kas už, kas prieš susilaikė, man atrodo, atmesta, bet pasitikslinkime. Taigi balsuojame dėl antrosios dalies E kompromisas. Balsavimas pradedamas. Dar trys asmenys turi balsuoti, dar vienas asmuo. Ačiū, balsavimas baigtas. Atmesta 20 už, 23 prieš. F kompromisas, jį sudaro trys dalys. Balsuojame dėl pirmos dalies, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Pasitikslinkime. Dar penki turi balsuoti, trys nebalsavo. Balsavimas baigtas. Pritarta 23 už, 18 prieš. Dabar balsuojame dėl trečios dalies. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. G kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 77. E, Atsiprašau, 76 pakeitimas. Kas už? Na, pagal mano sąrašą turime perėti prie 60, 76 pakeitimo, sako pirmininkė. Gerai, prašoma, kad dėl 76 pakeitimo būtų balsuojama atskirai, kadangi jis nepatenka į kompromisą ankstesnį. Taigi, kas už 76, kas prieš, susilaikė atmesta. 47 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 48, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 49, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. H kompromisas pirma dalis, kas už, prieš susilaikė pritarta, antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 54 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Į kompromisas, kas už, prieš susilaikė pritarta. 57 pakeitimas, kas už, Kas prieš? Susilaikė pritarta. 58 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Pasitikslinkime dėl 58 pakeitimo. Mes visada galime pasitikslinti ir iš tiesų nepritarta šiam pakeitimui. Penkta dalis, J kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. 71 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. 72 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. 74 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. 78 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. K kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. 75 pakeitimas, kas už, kas kas prieš susilaikė. Pasitikslinkime dėl 75 pakeitimo. Dar keturi asmenys nebalsavo. Balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 18 už, 23 prieš. Kompromisas L. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. M kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Pasitikslinkime Dar du asmenys nebalsavo. Balsavimas baigtas. 24 už, 20 prieš. 82 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. N kompromisas, jį sudaro dvi dalis, balsuome dėl pirmos, kas už, kas prieš susilaikė pritarta, antra dalis, kas už, Kas prieš? Susilaikė. Pasitikslinkime. Vienu EPP frakcijos nariu balsuoja per daug. Baltavimas baigtas. Atmesta. 19 už, 25 prieš. O kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. EPP frakcija e, balsuoja kitaip, tai pasitikslinti reikia. 85 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikslinkime. Man atrodo, kad atmestas šis pakeitimas. Dar turi tris balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas pakeitimo pasiūlymas. 92 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 95 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 99 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. P kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 103 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 104 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 107 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Šimtas keturioliktas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, pritarta. Q kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. R kompromisas jį sudaro dvi dalis, pasuojame dėl pirmos, kas už, kas prieš susilaikė pritarta, antra dalis, kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. S kompromisas kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. T kompromisas kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. 128 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. 129 pakeitimas Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. U kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. V vienas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. V2 kompromisas kas už. V2 kompromisas balsuojame kas už. Kas prieš? Susilaikė, pritarta. Kompromisas e, W, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. X kompromisas pirma dalis, kas už, Pirma dalis. X kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Tai ar reikia dabar balsuoti dėl kitų dalių? Dėl antros dalies nebereikia balsuoti, jeigu mes nubalsavome prieš pirmąją dalį, tačiau reikia balsuoti dėl trečios dalies. Pranešėjo, ar sutinkate? Gerai, tada balsuojame dėl trečios dalies, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Pasitikslinkime dėl trečiosios dalies. Dar trys žmonės nebalsavo, balsavimas e, baigtas. Pritarta. 22 už, 21 prieš. Dabar mes galime pereiti prie 152 pakeitimo ir panašių, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Bet pasitikslinkime. Balsavimas baigtas. Pritarta 28 už, 16 prieš. Pereikėme prie e, į kompromiso, kas už, prieš susilaikė pritarta. Z, Z kompromisas, kas už. Balsuojame. Kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. Jeigu kompromisas yra nepriimtinas, tada reikia balsuoti dėl 158 pakeitimo ir toliau sekančių. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Tekstas iš, bus išbrauktas. Pereikėme prie AA kompromiso pirmosios dalies o dėl 163 pakeitimo nereikia balsuoti. Taigi AA kompromisas, kas už, prie, prieš, susilaikė, turiu pasitikslinti, nes balsuojame dėl pirmosios AA kompromiso dalies. Man atrodo, kad jam nepritarta, bet pasitikslinkime. Dar du nebalsavo, balsavimas baigtas. Pasiūlymui nepritarta 18 už 27 prieš. Tada nereikia balsuoti dėl antrosios dalies ir galime pereiti dėl 166 pakeitimo pasiūlymų ir panašių. Kas už? 166 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. Pereikime prie A, B kompromiso, tačiau jis nėra aktualus. Todėl mes galime pereiti prie 172 pakeitimo pasiūlymo ir panašių, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pereikime prie 175 ir 176 pakeitimų, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. galime pereiti prie AC kompromiso. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 185 e, pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikslinkime dėl 185 pakeitimo. Penki nebalsavo, keturi nebalsavo, jeigu ketinate balsuoti, darykite tai. Balsavimas yra baigtas. Pritarta 24 už, 19 prieš. AD kompromisas kas už, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. EA kompromisas kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 195 pakeitimas, 8 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. AF kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. AG kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 202 pakeitimas e, nebeaktualus. prieš balsuojant e, dėl 203 pakeitimo yra socialistų pateiktas e, pakeitimas e, žodžiu. Ten yra sakoma, kad visos valstybės narės dalyvaujančios SSM mechanizme turėtų turėti tas pačias pareigas ir atsakomybės. Ar toks žodžių pakeitimas iš socialių frakcijos yra priimtinas? Jeigu taip, tada balsuojame kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Taigi dabar mes galime pereiti prie 204, e, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 205 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 208 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta, 209 kas už, kas prieš susilaikė pritarta, 210 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė pritarta, AH kompromisas kas už, kas prieš susilaikė pritarta. AI kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 240 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. AJ kompromisas jį sudaro trys dalis, balsuojame dėl pirmos dalies, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Antra dalis, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Trečia dalis, kas už, Norite pasitiksinti dėl antros dalies? Gerai, tikslinamės dėl antrosios dalies. Ar visi balsavote? Dar vienas žmogus nebalsavote. Dabar vienu EPP frakcijos noriu balsuoja per daug. Dabar visi balsavo, balsavimas baigtas. Pritarta 23 už, 21 prieš. Trečia dalis. Kas už? kas prieš susilaikė pritarta. AK kompromisas. Dvi dalis. Pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Pranešėjas, ar pagidaujate žodžio? Nes aš matau, kad čia yra parašyta pastaba, kad jūs norėtumėt pakeisti galbūt e, antroje dalį. Taip, pirmininkė, tačiau kadangi kompromisui buvo pritarta, tada tikrai nereikia keisti tos antros dalies. Ne, pirmininkė, man atrodo, kad yra pritarta tik tai pirmai daliai. Taigi, IMU reikia pakeisti galbūt žodžiais SSM, pirmininkė pranešė, tačiau mes balsavome dėl kompromiso. Tačiau pirmininkė pataiso, balsavome dėl pirmosios dalies. Bet pirma dalis, dėl jos yra pasiektas kompromisas. E, pranešė, atsiprašau, man buvo neaiškus. Taigi siūlau išbraukti sakinį, kuriame yra sakoma. E, in the framework of the roadmap for a genuine EMU. Taigi, kalbame apie antrą dalį ir šio minėto sakinio išbraukimą. Jeigu balsuosite už, tada E, siūlomas išbraukti sakinys liks. Jeigu balsuosite prieš, tada e, tą sakinį išbrauksime. Taigi, kas už tuos žodžius? In the framework of the roadmap for a genuine EMU. Kas už, kas prieš? Susilaikė. Taigi, šitų žodžių tekste nebeliks. Tai būtų apie AK kompromisą. O dabar galime pereiti prie AL kompromiso, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 2, 4, 1. Ne, vis dėlto AM kompromisas. Dvi dalis. Pirma dalis, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Antra dalis, kas už, kas prieš. Jūs nerandate antros dalies? Man sakė, kad 241 tai yra. No, two, two... Ne. 241 ir 246, man atrodo, jau patenka į AM kompromisą. AL kompromisą. Todėl, nubalsavę dėl pirmos ALM kompromiso dalies, galime pereiti prie antrosios. Taigi, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 2, 3, 6 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Pasitikslinkime dėl 2, 3, 6. Dar trys e, turi balsuoti, dar vienas nebalsavo. Ačiū. Balsavimas baigtas. Atmesta 18 už, 27 prieš. 2, 4, 3. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 2, 4, 4. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 2, 4, 5. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Man atrodo, kad pritarta, bet pasitikslinkime. Pasitikslinkime dėl 245. Dar penki nebalsavo. Du liko nebalsavę. Ačiū. Balsavimas baigtas. Atmesta. 21 už, 24 prieš. Pirmas pakeitimas. Kas už? kas prieš susilaikė pritarta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė. Pasitikslinkime dėl trečio pakeitimo. Balsavimas Baigtas. Pritarta. 26 už, 17 prieš. E, C. Konstatuojama dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. D. Konstatuojama dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta, penktas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta, šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta, F konstatuojama dalis, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Devintas pakeitimas, kas už, man neaišku, kaip basuoja APP e frakcija. Taigi devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta bet geriau pasitikslinti. Balsavimas baigtas. Pritarta 27 už, 18 prieš. 19 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė atmestą. Pradinis tekstas dėl H konsultuojamas dalies kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 12 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 13 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 14 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 15 kas už, kas prieš susilaikė pritarta, 16 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta, bet pasitikslinkime. Dar du asmenys nebalsavo. Vienas nebalsavo, balsavimas yra baigtas. Pritarta. 18 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė. Pritarta. 19 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. 20 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė. Pritarta. 21 pakeitimas, kas už kas prieš, kas susilaikė pritarta, 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Dabar elektroniniu būdu balsuosime dėl viso e, pranešimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. 23 už, 22 prieš. Niekas nesusilaikė. Um, Iš ties įdomu. Sveikiname pranešėją. Nelengva buvo dirbti.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 Yra vienas papildomas balsavimas dalimis, aš paaiškinsiu, kaip prie jo prieisime. Taigi, EIB pranešimas. Kompromisas dvi, E dvi dalis, pirma dalis kas už, prieš susilaiko priimta, antra dalis už, prieš susilaiko priimta. Šešioliktas pakeitimas, dvi dalis, pirma dalis už. Atsiprašau, F kompromisas, taip praleidau tą patį spalvą. F kompromisas už, prieš, susilaiko. Priimta. Dabar šešioliktas pakeitimas, pirma dalis už. Prieš susilaiko. Pasitikrinkime 16 pakeitimo pirma dalis. Elektroniškai. Please. I don't know why they don't let me have the buttons, you know. Niekaip nesuprantu, kodėl man nieks nepatikė tų mygtukų. Dvidešimt du už, dvidešimt vienas prieš priimta antra dalis, kas už, prieš. Tikrai, kai tiek triukšmo ir nekeliamos rankos, tai negaliu nieko padaryti. Prašau elektroniškai. Atmesta 14 už 30 prieš. G kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta H kompromisas už, prieš susilaiko priimta 21 už, prieš susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl 21, kadangi yra daug nebalsuojančių. Four more to vote, three more to vote, two more to vote. I'm closing the vote. If you haven't pressed now, it's too late. Thank you. And... Atmesta 18 už 25 prieš. Dabar dėl pirminio teksto, kas už, prieš, susilaiko priimta. Į kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. J kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Biudžeto kontrolės pakeitimai. Antra pastraipa, dvi dalis. Tai yra nauja, perskaitysiu pirmoji dalis patvirtina EIB svarba ir taip toliau iki veiklos pobūdžio. Antra dalis yra laiko, kad labai svarbu yra tai, kad EIB išlaikytų trigubą A reitingą. Taigi, antra dalis yra dėl trigobos A reitingo. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaiko, atmesta. kontrolės trečiai pastraipai, kas už. Kontrolės komiteto trečiai pastraipai už prieš susilaiko atmesta. Kontrolės septintai pastraipai už prieš susilaiko pasitikrinkime, dėje nesimato. One more to vote. Votes closed. And that's carried. Cont paragraph 8. Priimta. Kontrolės aštuntai pastraipai už. Labai prašau aiškiau kelti rankas ir mažiau kalbėti, tada greičiau bus. Taigi, aštuntai pastraipai kontrolės pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Devintai pastraipai už prieš susilaiko priimta kontrolės dešimtai pastraipai už, prieš susilaiko priimta. Kontrolės 11 už, prieš susilaiko priimta. Čia parašyta, kad apimta U kompromiso Okay, so um, we're voting this, but what... Balsuojame. E, bet e, jeigu vėliau patvirtinsim kompromisą, tai ką be balsuotumėm dabar, viskas bus vis tiek taip, kaip U bus kompromise. Taigi 24 pakeitimas, dabar preliminariai balsuojame už, prieš, susilaiko, atmesta. Tai gal taip ir patogiau. 25 pakeitimas irgi preliminariai balsuojame dėl 25 už prieš susilaiko priimta, bet matysime, koks bus balsavimo dėl U kompromiso rezultatas. Toliau 26 pakeitimas, vėlgi tas pat, tik preliminariai balsuojame, pirma dalis kas už, prieš susilaiko priimta, antroji dalis kas už, prieš susilaiko priimta per mažai balsavusių rankų. Pasitikrinkime. One more to vote. Votes closed. And that is carried, but also might be over. Priimta, bet matysime, koks bus rezultatas, kai dėl kompromiso balsuosim 27 už prieš susilaiko. Priimta, ką kompromisas už prieš susilaiko priimta. Dabar šešta pastraipa pirminis tekstas už prieš susilaiko priimta. L kompromisas už prieš susilaiko priimta. 34 irgi apimtas M kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Labai linksmas balsavimo sąrašas. N kompromisas, kurio nerandu. Štai. Puslapiai nesunumeruoti, tai negaliu pasakyti, kuris puslapis N kompromisas. Ar suradote visi? N. Taip neklaužada, kas už, kas prieš susilaiko priimta. O kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. P kompromisas, už prieš susilaiko priimta. Q kompromisas už prieš susilaiko priimta. 46 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Ne? Nepaisykit, nebalsavom. 47 pakeitimas kas už prieš susilaiko priimta. Sakėt, kad jeigu J kompromisas patvirtintas būtų, tai šis atkristų. Atkrenta, atkrenta, atkrenta X kompromisas ar balsavom dėl X kompromiso. Gerai. Vėl toks keistas dalykas. Uh, Jeigu X kompromisas bus patvirtintas, šis e, bus e, laikomas atkritusiu 51 pakeitimas. Kas už? Vėlgi, tarsi preliminariai balsuojame tikrai labai keista. Aš sutinku Žampolį. Pirmininkė, aš suprantu, kad visi turi suprasti anglų kalbą, tačiau iš tikrųjų tas balsavimo sąrašas yra jau taip jau labai baisus. Po to dar yra sakomi kažkokie tai komentarai, kurių neįmanoma sekti, paskui dar ir puslapiai nenumeruoti. Dar čia tikrai tai yra absoliučiai baisu. Visiškas sabotažas, neįmanoma dirbti. I, I, I have sympathy. I, I have sympathy. Um, Okay. Tikrai pritariu jūsų pozicijai. Taigi, dar vienas pakeitimas, dėl kurio mes turime balsuoti, bet jis gali būti, kad atkris po to, kai balsuosime dėl X kompromiso. Tiesiog viskas labai keistose vietose sudėliota. Galbūt jum nesimato kol kas, bet paskui paaiškės, kokia situacija, kai balsuosime dėl X kompromiso. Ar iš tikrųjų viskas yra atvirkščiai? Formas čia gal reikia mum deleguoto sąrašo, kuriame aiškiai būtų apibrieštas e, formatas, kaip reikia sudarinėti balsavimo sąrašus. Pirmininkė, taip, tai būtų ne pirmas kartas, kai tokios procedūros reikalaučiau. Kiek, kiekvienas pranešimas, aišku, yra specifinis. Ir da, gal kiek linksmiau dirbti šį kartą. 51 pakeitimas, taigi kas už? Tai jau para klausimėlis dėl 11 pastraipos pirminio originalaus teksto mes nebalsavome. 48-49 pakeitimai atkrenta, nes balsavome dėl jo kompromiso, tačiau dėl originalaus teksto 11 pastraipos mes nebalsavome. Does it fall or not? Yeah. I'm, I'm informed that the original text mane informavo, kad originalus tekstas patenka irgi, yra apimtas kompromiso. Čia taip nepasakyta balsavimo sąraše, bet man atrodo esmė yra tokia, kad 11 pastraipos visa esmė yra apimta mm, J kompromise, kurį paremi daugelis frakcijų. Taigi, 51 pakeitimas vis dar turime balsų dėl jo už, prieš susilaiko atmesta. R kompromisas, kas už, prieš, susilaiko. Priimta. 54 už. Ne, apimtas jis jau yra. Aš atsiprašau, tiesiog paprastai būna tai, kas apimta, nuspalvinta. S kompromisas, kas už, prieš susilaiko, priimta. kontrolės penktas už, prieš, atmesta, kontrolės dvyltas už, prieš, sulaiko, priimta. Originalus tekstas 13 pastraipos už, prieš, susilaiko, priimta. 56 už, prieš, susilaiko atmesta. Originalus tekstas 14 pastraipos už, prieš, susilaiko priimta. T kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. U kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 53 už, prieš susilaiko priimta. 17 pastraipa už, prieš susilaiko priimta. 64 už, prieš susilaiko priimta. Kont 13 už, prieš susilaiko priimta. Kont 14 už prieš susilaiko priimta, kont 15 už prieš susilaiko priimta, Originalus tekstas 18 pastraipa už, prieš susilaiko priimta 65 už, prieš neaišku. Pasitikrinkime. Three more to vote, two more to vote. Last chance to press your vote. I'm closing the vote. and that's carried 29-12. Amendment 66 in favour. 29 už 12 prieš priimta, toliau žodinis pakeitimas žaliųjų dekompromisui. Ar sutiksime su žaliųjų pakeitimu žodiniu, prieštarančių nėra. Balsuokime atskirai dėl žodinio pakeitimo, nes man atrodo yra mm, daug nevisiškai suprantančių situaciją, taigi žaliųjų žodinis pakeitimas. Kas už jį? Prieš? Susilaiko? Reikia pasitikrinti dėl tų susilaikiusių. Has everybody voted? Right. I'm closing the vote. So that oral amendment is rejected. Žodinis pakeitimas atmestas. V kompromisas be žodinio pakeitimo, toks koks buvo, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 70 pakeitimas. Atsiprašau, V kompromisas. Mes balsavome tarsi jis nebūtų padalytas, tai gal reikia laikyti, kad mes balsavome dėl pirmos dalies, o dabar yra antroji dalis, žodžiai, kur primena. Tai balsuokime gal dėl tos antros dalies, kas už, prieš, susilaiko priimta. Aš atsiprašau, kad jeigu jūs supainiau, gal pasitikrinkime, jei reikia. Aš atsiprašau, tikrai, kai žodinį pakeitimą įveikėm, aš paskui nebepastebėjau, kad yra dvi dalis šio kompromiso. Taigi, antroji dalis V kompromiso primena iki 2013 metų elektroniškai, prašau pasitikrinti Žampol. Right, one more to vote if you're voting. Okay, vote's closed.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 prieš susilaiko priimta. Laukiu Žampolio. Viskas gerai? 72 dabar. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. X kompromisas už prieš susilaiko priimta. Kont 16, kas už, prieš susilaiko atmesta. Kompromisas už prieš susilaiko priimta. Trečias pakeitimas už prieš susilaiko priimta. P kompromisas už prieš susilaiko priimta. Šeštas pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. C kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. D kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta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 37 už, prieš nėra, 5 susilaikė, priimta. Sveikiname pranešėją ir visus, kurie įveikėte pakankamai sudėtingą tokį balsavimo sąrašą. Filip. Na, po tokios patirties, iš tikrųjų, remdamiesi at, atradimo inovacijų dvasia, gal mes kitas iki galėtume balsuoti iš viso atsitiktinę tvarką.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 Come on, it's, it's, it is a difficult voting session. Sutinka balsavimo sesija. Dabar turime pasiūlymą uh, dėl David Kasa pranešimo ir uh, norėtume balsuoti kartu dėl 23, 24, 25 pakeitimų. Uh, kas už, kas prieš, kas sulaikė patvirtinta, 25-26 atsimami, A kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Toliau galime kartu balsuoti dėl tų visų tarp pakeitimų nuo 28 iki 8, ką už prieš sulaikė patvirtinta, toliau be kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Dvyliktasis pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. Toliau C kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Toliau nuo 16 iki 20 gale, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Dabar balsuosime elektroniškai dėl tekstų su pakeitimais. Prašome balsuoti. Vote, Dar vienas asmuo turėtų balsuoti. Ir baigiame balsuoti. 40 už, niekas neprieštrauja, niekas nesusilaiko. Dėl teisėkros rezoliucijos balsuojame, prašom. Somebody's plugging and unplugging. I hope somebody is plugging in. Tikiuosi, kad e, kažkas e, vis dėlto e, tyčia čia junginėje, išjunginėje, ne, ne technika pati taip elgesi. Dar trys balsai, dar, dar vienas turėtų balsuoti. Baigiame balsavimą. Balsavimas baigtas. 42 už teisėkuros rezoliuciją, niekas neprieš, niekas nesusilaikė. Labai ačiū, labai uh, dėkoju už tai, kad um, pavyko organizuotis ir balsuoti už kelis pakeitimus vienu metu. Okay, right. Gerai. Įsitaisykime vėl laikas panikai. Turime Elisa Ferreira pranešimo projektą dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestrą. Atsiprašau, palauksiu, kol čia visi susėsi savo vietas, nes kitaip neįmanoma dirbti. Mm. Right, I assume... Kągi, atrodo, visi jau susėdo. Dabar balsuojame dėl 120 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Reikėtų pasitikrinti. Dar vienas balsus. Baigiame balsuoti. Balsavimas baigtas, kažkas nebalsavo. 22 už, 18 prieš. Balsuojama dalimis dėl A kompromisų pirmoji dalis, e, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar žodinis pakeitimas. 128. Pirmiausia, dėl jo balsuokime. Ar čia tik dėl žodžio unproductive, neproduktyvus? Žodinis pakeitimas, juos siūloma įtraukti žodį neproduktyvus, ar visi tuo patenkinti? Balsuokime dėl žodinio pakeitimo atskirai, kas už, kas prieš, sulaikė. Filipai, Man atrodo, kad jūs ką tik balsavote prieš e, savo paties pateiktą žodinį pakeitimą, bet kuriuo atveju patvirtinta. Tuo yra pakeičiamas 128 pakeitimas, dabar perinam prie 129 pakeitimo, kas už prieš susilaikė atmesta. 130 kas už prieš susilaikė, atmesta. 131 už, prieš, susilaikė. Nesupratau, kokią aldė poziciją reikėtų pasitikslinti. Up, not... Jeigu nekeliat rankų, jūsų neskaičiuoju, taigi reikia pasitikrinti. Vote, Dar du turėtų balsuoti, jeigu balsuojate. Dar vienas, jeigu balsuojate. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 132 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. B kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė atmesta. Todėl balsuojame toliau. Pirmiausia, 133 pakeitimas, kas už. Čia siūloma išbraukti, kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. 134, kas už. Prieš susilaikė, patvirtinta. Tuomet Perinam prie 143 pakeitimo. 143 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. C kompromisas dviem dalimis. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta 151 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 152 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 153 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. D. Kompromisas kas už? Gal pamėginkime dar kartą dėl D kompromiso. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Toliau 154 pakeitimas, kas už? Prieš susilaikė patvirtinta, tuomet pereinam prie E kompromiso. E kompromisas, kas už? prieš susilaikė patvirtinta. 166 pakeitimas kas už prieš susilaikė patvirtinta. 167 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. F kompromisas dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau G kompromisas. G kompromisas. Taip. Atsiprašau, papra, pamiršau pasakyti, kad norėjome prašyti žodinio pakeitimo, e, pakeisti e, žodį severe economic downturn vietoj uh, frazės exceptional circumstances, nes uh, atrodo per klaidą uh, nebuvo pavartotų formuluoti, kuri buvo six-pack pakete naudojama. In light of Ten e, pasakyta, e, kad reikėtų atsižvelgti į e, didelį ekonominį nuosmukį ir ta frazė turėtų būti vartojama vietoj žodžių išimtinės aplinkybės. Nes peržiūrėtoje versijoje čia kalbu apie tą sutartą kompromisą ir todėl norėtume teikti tą žodinį pakeitimo pasiūlymą, kad formuluotės būtų suderintos, kad būtų vartojama ta pati formuluotė, kuri yra vartojama patvirtintame teisės akte. Is this what this is supposed to say? I'm sorry, I couldn't understand what was coming in and what was going out. I... Tiesiog nesupratau, ką jūs norite išbraukti ir ką įdėti. Uh, Ar tas tekstas, dėl kurio balsavome, ką tik turiu jį prieš, aš pakartosiu. F kompromisas susitarta e, taip, e, kviečia komisiją iš naujo įvertinti situaciją, su kuria susiduria valstybės narės, atsižvelgiant į išimtinės aplinkybės, kaip yra numatyta uh, peržiūrėtame SGP tekste. Aš noriu pasiūlyti pakeisti žodžius e, išimtinės aplinkybės žodžiais e, rimtas ekonominis nuosmukis, nes tas, e, ta formuluotė yra vartojama patvirtintame teisės akte. Taigi formuluotė būtų tokia. To of the severe economic downturn as set out in the revised SGP. Okay. Gerai. Silvi. Madame la Présidente, moi je... Pirmininkė, Norėčiau, aišku, laikytis kompromiso dvasios, tačiau mūsų šešėlinis pranešėjas turėjo išeiti į kitą posėdį. Aš nežinau visų tikslių formuluočių, kartais vienas žodis yra keičiamas ir iš tikrųjų mane kiek nervina tokia situacija. Aišku, čia norima diskutuoti, bet nežinau, dabar yra kita formuluotė. Aš e, tikrai nelabai jau taip gerai įvertinant visą mūsų darbo kokybę tada. Think. Attendez, on a, on a voté. Et... Palaukite, mes balsavome, dabar mes atmetam, kad pakeistumėm žodžius kažkokiais kitais, bendroje lygtyje niekas nesikeičia iš esmės. Tiesiog balsuokim iš naujo ir viskas bus aišku. This was, this a... Na, tai pakeitimas. Uh, Čia ant pirmojo dalyje buvo Žanpolį. Uh, Kaip supratau, antrąją dalį atmetėm, o čia pirmoje dalyje buvo. Atsiprašau, jeigu čia e, tai kelia problemų, e, tai gal nereikia nieko, tuoj įsiaiškinsime. Pirmoje dalyje Žanpolį, e, ji buvo patvirtinta ir ten kalbama apie siūloma vietoj žodžių išimtinės aplinkybės ten vartoti uh,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 It's, it's our voting performance that takes a severe downturn at the moment. Yeah, yeah. Taigi veiksmingumas kaip tik ir patiria tą didelį nuosmukį. Gerai, manau, kad turėtume iš naujo balsuoti. Kalbame apie F kompromisą, pirmąją dalį su pasiūlytų pakeitimu. Kas už pirmąją dalį su pasiūlytų pakeitimu? prieš susilaikė patvirtinta su uh, pakeista formuluotė. Uh, antroji dalis lieka atmesta, nes jai tai poveikio neturėjo. Toliau G kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Vadinasi, periname prie 173 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Pereiname prie H kompromisų dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Pasitikrinkime. Okay, couldn't see the point of the split. Na, e, nesuprantu, kam tada reikėjo balsuoti e, dalimis, jeigu už abi dalis balsuota už. Taip, e, tikrai antroji dalis atmesta. Na, turbūt e, turėtume tuomet perėti prie 80, 183 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta, 184 už, prieš susilaikė atmesta, 185 kas už, prieš susilaikė atmesta. Į kompromisas dviem dalimis, kas už pirmąją dalį prieš susilaikė patvirtinta antroji dalis už prieš susilaikę atmesta. 191 pakeitimas, kas už. Ar jūs norėjote patikrinti? Norėjote patikrinti antrąją dalį, dėl antrosios dalies. Taip, Okay. So I, I just... uh, turbūt aš pati dabar turėčiau pradėti balsuoti. Taigi, taip, atmesta, kaip sakiau, dabar pereiname prie 191 pakeitimo, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. J kompromisas dviem dalimis, trim dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikę patvirtinta, antroji dalis, kas už, prieš susilaikė atmesta, trečioji dalis, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Afko 13, Afko 13, už, kas už, Laukiu EPP. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. 199 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. 200, kas už prieš susilaikė atmesta. 201, kas už prieš susilaikė atmesta. 202 kas už prieš susilaikė at, patvirtinta. 203 kas už prieš susilaikė patvirtinta. Ką kompromisas kas už prieš susilaikė patvirtinta. L kompromisas dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tuomet e, turbūt ir antroji dalis bus atmesta. Dabar periname prie 207 pakeitimo. Kas už? 207 kas už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Taigi toliau perinam prie 214 pakeitimo. Kas už? Prieš? susilaikė, atmesta. M kompromisas keturiomis dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečioji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 221 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 222, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 223, kas už, prieš susilaikė atmesta. 224 kas už prieš susilaikė patvirtinta. N kompromisas dviem dalimis, pirmoji dalis kas už prieš susilaikė patvirtinta, antroji dalis už prieš susilaikė atmesta. Naujasis O kompromisas. Naujasis O kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Taigi dabar balsuojame dėl uh, 234, 234 kas už, prieš susilaikė atmesta. 235 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 236 kas už, prieš susilaikė atmesta. 237 kas už, prieš susilaikė atmesta. 238, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 239, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 240, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. P. Kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ir pereinam prie 242 e, kompromis e, pakeitimo, kas už, kas už, prieš, sulaikė patvirtinta. 243 su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė žalieji. Tiesiog norite pasitikrinti Žanpolį žodinis pakeitimas dėl įsigaliojimo. 243 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Taigi dabar pereinam prie 244 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Q kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 249 e, už prieš e, susilaikė patvirtinta. R kompromisas dviem dalimis. Pirmoji dalis kas už prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis kas už prieš susilaikė patvirtinta. Patikrinsiu. Oops, I think I'm supposed to be voting now. Has everybody voted? Ar visi jau balsavote? E, baigiame balsuoti. Patvirtinta 22.19. 258 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 259 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 261 kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 262 kas už, prieš susilaikė atmesta, 263 kas už, prieš susilaikė atmesta. Žodinis pakeitimas tai yra mano ir pranešėjo apkeitimas su žimtumo komitetu. Tai buvo suderinta, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Originalus tekstas 18 pastraipa, kas už prieš pas, susilaikė atmesta, AFKO 16, kas už prieš susilaikė atmesta. Naujas, nauja antraštė, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Ir dar viena nauja antraštė dėl biudžeto politikos, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. These all go in, so we now go down to budget. Toliau dėl biudžeto šeš, šeši, mm, kas už prieš susilaikė patvirtinta, biudžeto 11, kas už, prieš, susilaikė atmesta, e, reigi ketvirta pastraipa, kas už, prieš, susilaikė atmesta, e, dar viena nauja antraštė regionės politikos, kas už, prieš, susilaikė Ar kas nors prieštarauja naujai antraštėje regioninė politika? E, ne, patvirtinta. Tai yra balsavimo sąraše. Gal galime balsuoti iki galo dėl visų, na taip dėl e, regi pakeitimų e, nuo pirmo iki septinto. Negalime dėl visų kartų balsuoti dėl regi e, pirmojo. Kas už prieš susilaikė e, atmesta regi du. Už prieš susilaikė atmesta regi trys. E, už prieš susilaikė patvirtinta, regi 5 už, prieš, susilaikė, atmesta, regi 6 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, regi 7 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta konstituciniai reikalai, e, nauja antraštė, ar viskas gerai, visiems tinka, e, Dėl AFKO galime dėl visų kartų balsuoti? Ne, negalime. AFKO 1, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. AFKO 3, už, prieš, kas. Ar galime dėl AFKO nuo trečio iki galo e, dėl visų balsuoti? AFKO. Kas už prieš susilaikė. Gerai, visi šie pakeitimai patvirtinti. On, on, on AFCO. Patikrinkime balsavimo rezultatus dėl AFCO pakeitimų. Dėl viso to bloko AFCO pakeitimų, išskyrus pakeitimą dėl pirmosios pastraipos. Right. Ar mes už AFCO ar prieš? Dar trys balsuojam, tuoj baigsime balsuoti. Baigėme balsuoti. AFKO pakeitimai patvirtinti 24 už 16 prieš. Toliau pereinam prie S kompromiso. Še, šešios dalis. Čia yra pirmoji dalis, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, kas už prieš susilaikė Atmesta. Patikrinkime dėl antrosios dalies balsavimo rezultatus. One more to vote. Tu dar vienas balsus ir baigiame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Taip. That was the second part, yes. Nu taip, dėl antrosios dalies čia buvo. Dėl antrosios dalies e, ji buvo atmesta. Aš taip ir pagalvojau. Dabar trečioji dalis. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtoji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktoji dalis e, už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštoji dalis už,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 aiškinant balsavimo sąrašą. Gal galėtumėte patikslinti, kuri dalis yra pirmoji, kuri dalis yra antroji kompromise. Nes. Taip, taip, atsiprašau. These are basically this, the first paragraph cut into part two and three. No, look, okay. I've had to... Gerai, E, turiu mano balsavimo sąraše pasakyti. Pirmoji dalis e, tai e, rekomendacija be tos dalies, kuri yra išdėstyta toliau. Ir tos dalis, kurios yra išdėstytos toliau, tai yra pirmosios rekomendacijos pirmoji dalis, pirmosios rekomendacijos antroji dalis, žodžiais prasideda name with do, due ir siūloma pakeisti ir žodžiai with the ECB as a backstop ir toliau antroje dalyje žodžiai in the EU and in the Eurozone in particular ir taip toliau. So that's, that's... Mes balsavome taip, kaip ketinome, kaip aš suprantu, taip? Tuomet periname prie dėl kompromiso kažkur, tai yra 19 puslapyje, pir, pirmoji dalis tie kompromiso. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis tie kompromiso, kas už, prieš, Pabandykime elektroniniu būdu balsuoti dėl te kompromiso antrosios dalies. Well, voting, but... Jūs nebalsavot, bet pirmoji dalis buvo patvirtinta. Antroji dalis. Dar trys turėtų balsuoti, jeigu balsuoja. Baigiame balsuoti ir antroji dalis patvirtinta. 32 už, 8 prieš. Trečioji dalis, kas už, prieš. Gal pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl trečiosios dalies. Ar visi balsavote? Dar du. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 22 už, 18 prieš. Dabar periname prie U kompromiso. Devynios dalis. Čia yra pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, antroji dalis už, prieš, susilaikė Negaliu dirbti, jeigu frakcijos nieko nedaro, nebalsuoja. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Trečioji dalis už, pri, prieš, susilaikė atmesta. Ketvirtoji dalis, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Penktoji dalis, kas už prieš susilaikė patvirtinta šeštoji dalis. Pasitikrinkime dėl penktosios dalies. Dar du. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 21 už 19 prieš. Šeštoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntoji dalis, kas už. Na, e, viskas priklauso nuo Alde pozicijos. Aštuntoji dalis, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta, devintoji dalis, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau periname prie pirmojo pakeitimo. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. UA kompromisas su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė žalieji, ar visi su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta. Šeštasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Septintasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. Aštuntasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. V kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Dvyliktasis pakeitimas, kas už prieš e, e, susilaikė patvirtinta. Dubilvė e, kompromisas, kas už prieš susilaikė atmesta. Taigi balsuojame dėl 13 pakeitimo, kas už prieš susilaikė atmesta. 14 pakeitimas, kas už prieš susilaikė, turėtume pastikrinti dėl 14 pakeitimo. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta 21 už 20. 20 e, už, 21 prieš. Toliau 15 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, man atrodo, bet e, pasitikrinkime, nes e, nelabai daug rankų buvo pakelta. 15 pakeitimas. Buvo ir susilaikiusiųjų. Baigiame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau 19 pakeitimas, kas už prieš susilaikė. Reikia pastikrinti dėl 19. -ojo. Two more to vote if you're... Dar du. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta 21 už 19 prieš. 20 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė. Patvirtinta 21 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė. Patvirtinta. Toliau X kompromisas, kas už, prieš susilaikė. Atmesta. 22 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tuomet perinam prie 28 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Y kompromisas, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime dėl Y kompromiso. Permutations and combinations of this is getting a bit. Three more to vote, two. Dar trys, dar du. Jeigu balsuojate, prašom paspausti. Jeigu balsuojate, baigiame balsuoti. Atmesta. 20 už 20 prieš. Atmetama. Toliau perinam prie 29 pakeitimo, kas už prieš susilaikę. Pasitikrinkime, nes dabar kai kurios frakcijos nebalsavo. 29 pakeitimas, patikrinkime balsavimo rezultatus. One more to vote. That's carried. Patvirtinta. Tuomet perinam prie 35 pakeitimo. Kas už? Prieš. Susivaikė. Pasitikrinkime ir dėl šio pakeitimo. Na, labai sunku kartais tinkamai paskaičiuoti. Plus the fact that not, we're not all here anymore. Dar be to ne visi esame čia. Dar du turėtų balsuoti, atrodo ne, tuomet baigiame balsavimą. Patvirtinta. Na, jeigu nekeliat rankų, negaliu jūsų skaičiuoti. Z kompromisas. Jeigu kas nors norit užimti čia mano vietą, prašom. Z kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 36 pakeitimas, kas už, Žanpolį. Hofra. Paklausti, ar jūsų pasiūlymas yra bendras pasiūlymas, ar čia buvo tik tai pasiūlymas dėl balsavimo. Gal būtų visai įdomu pasvarstyti tą pasiūlymą. Jean-Paul, you can come and conduct. Žanpolina, prašom, galite e, bet kada čia ateiti ir vadovauti balsavimui. Žinau, kaip jums tai patinka. 36 pakeitimas, kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Tuomet perinam prie 42 pakeitimo. 42 pakeitimas, kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. AA kompromisas, kas už? prieš, susilaikė, atmesta. 43 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Taigi perinam prie AB kompromiso, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. AC kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 50. 60 pakeitimas, kas už 60. -asias. Oi, atsiprašau, sako pirminkė. Taip. 53 um, pakeitimas, kas už prieš susilaikę. Na, reikėtų pasitikrinti dėl 53 pakeitimo. <laughs> Lots more people to vote. Dar daug uh, turėtų balsuoti, jeigu balsuosit. Dar vienas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 22 už 18 prieš. O dabar galime perėti prie 60 pakeitimo. 60 pakeitimas, kas už prieš. Susilaikė, atsiprašau, pasitikrinkime dėl 60 pakeitimo. Vote's closed. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. AD kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 61 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kažkas užė mano ausinėse, man nepatinka. AE kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 64 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Perinam prie 68 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. AF kompromisas, kas už prieš susilaikė atmesta. 69 pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Toliau kompromisas. X čia parašyta, bet man atrodo, kad ne. AG kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 76 pakeitimas, kas už. 76 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Tuomet perinam prie AH kompromiso, kas už. Prieš susilaikė atmesta. 82 pakeitimas, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Toliau žodinis pakeitimas žaliųjų dėl 86 pakeitimo, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Toliau 87 pakeitimas. 87. Pirmininkė, aš pirmai nieko nesakiau. Bet šį kartą vėlgi yra žodinis pakeitimas, kurį jūs paskelbėte, bet kurio nėra balsavimo sąraše. Aną kartą aš nutilėjau, bet na, šį kartą jau tikrai kiek čia galima. I, I was... Atsiprašau, atsiprašau, nežinojau. Jūs turite omeny uh, žaliųjų žodinį uh, pakeitimą prie 86-ojo. Čia yra um, siūloma įtraukti papildomą uh, žodį on. Tiesiog prilinksnį įtraukti. Mhm, gerai. E, ir e, dar e, vienas žodinis pakeitimas prie 87 pakeitimo. Čia yra įtraukiamas žodis pašalai iš dalies. Surinam palūkanų normos, didelės palūkanų normos e, e, tam tikrose regionuose yra iš dalies dėl tokių ir tokių priežasčių. E, tas žodis iš dalies yra įtraukiamas. Balsuokime dėl 87 pakeitimo su žodiniu pakeitimu. Už prieš susilaikė patvirtinta. Toliau 88 pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. 89 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. AI kompromisas dviem dalimis, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikė, atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaikė, atmesta atmesta. Taigi dabar pereinam prie 90 pakeitimo. 90 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tuomet pereinam prie AJ kompromiso, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 98 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Taigi perinam prie 104 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. AK kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 108 pakeitimas, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 109 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. AL kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 110 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 111 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 112 pakeitimas, kas už, prieš, Pasitikrinkime dėl šio pakeitimo. Čia kitaip jau atrodo balsuojama. Ar visi balsavote? Dar du. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 2018. AM kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 117 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 118 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 119 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Taip, Emilė. Labai trumpai, man atrodo, kad e, tai e, tikrai e, rodo, kad ne visas procesas vyko sklandžiai ir mes tikrai balsuosime prieš ir tikrai šis komitetas turėtų susimastyti apie Europos semestro ateitį. Čia visiškai nesuderintas tekstas, kuriame einama skirtingomis e, kryptimis. Manau, kad reikėtų skirti daugiau laiko esminėms politinėms diskusijoms, kad galima būtų susitarti dėl kompromisų, kad nebūtų laikomasi tokių skirtingų nuomonių. Mums šis procesas buvo nepriimtinas ir jo baigtis taip pat nepriimtina. Labai aiškiai noriu tai pabrėžti, turėtume susimti. Jean-Paul. Pirmininkė, kolegos. Tikrai nenaudinga, kad prieš balsavimą pradedame kritikuoti kolegas demokratijoje kiekvienas išsako savo poziciją pagal savo įsitikinimus. Taigi, man atrodo, yra nepriimtina, kad prieš balsavimą mums pradedama aiškinti, kad kažkam kažkas nepatiko, o, kad kiti kažkaip neteisingai kolegos prisidėjo, negerai dirbo. Iš tikrųjų, tai yra negerai. Aš daugiau nekomentuosiu tų darbo metodų, bet noriu konstatuoti, kad praeitais metais dėl šio pranešimo mes buvome surinkę plačią daugumą dėl Europos semestro. Aš daugiau nekomentuosiu. Man atrodo, kad tai yra esmė. Uh, like... Ačiū labai norėčiau uh, paminėti, kad uh, balsavimų paaiškinimai turėtų būti po balsavimo, ne prieš ir mes e, niekaip negalime eiti į balsavimą plenarinė sesija, neturint e, mūsų komiteto pozicijos, turėjome e, susitarti dėl šio teksto ir tai padaryti iki plenarinės sesijos. Dar turėsime šiek tiek laiko, kad galėtume šiek tiek pašlifuoti tą tekstą ir Tai jau buvo aptariama tarp komitetų, tarp dviejų pranešėjų ir norėčiau padėkoti žaliųjų frakcijai. Dabar balsuosime dėl tekstų su pakeitimais. Prašome balsuoti. Right, the vote's closed. Baigiame balsuoti. Pranešimui nepritarta. 19 už, 21 prieš. Niekas nesusilaikė. Right, okay. Right, uh, so now... Gerbiami kolegos, vadovaujantis uh, mūsų darbo tvarkos taisyklėmis, E, pranešimas yra gražinamas e, pranešėjui. Ir e, šis klausimas taip pat bus analizuojamas koordinatorių posėdėje dėl tolesnio šio pranešimo likimo. Uh, Turiu pasakyti, kad dėl šio pranešimo buvo nubalsuota neigiamai dėl tos priežasties, kad labai daug e, parlamento narių nedalyvavo posėdėje. Prašome, ponė Ferreira. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems, kurie e, padėjo ieškoti e, kompromisu ir aš nekomentuosiu kitų dalykų. Europoje mes išgyvename labai sudėtingą laikotarpį, todėl žmonės tikėsi iš mūsų, kad mes pasiūstumėm komisijai aiškiai žinę. Labai gaila, kad viską, padarius viską, ką aš galėjau, e, dėrėdamasi dėl kompromisu, nebuvo galima pasiekti šio tikslo. Taigi aš e, esu nustebusi dėl tokių Um, balsavimo rezultatų. Ir taip pat buvo gaila, kad uh, buvo nubalsuota prieš kompromisus, dėl kurių buvo anksčiau susitarta. Taigi tai yra labai rimtas politinis uh, klausimas. Ir labai gaila, kad uh, e, Europos parlamentas susilaiko ir nepateikė savo nuomonės dėl 2013 metų augimo apžvalgos. Tiek būtų iš mano pusės. Ačiū. Jean-Paul. Jean-Paul. Aš jau prašau kelios minutės žodžio, kol dar ne visi išėjo. Aš anais metais pasakiau, kai pirmi buvo komentarai dėl šio pranešimo, aš pasakiau, kad e, bendrosios gairės nėra priimtinos e, tokioje būklė, kokios jos dabar yra EPP. EPP patvirtino praeitais metais pranešimą, kur buvo daug nuolaidų padaryta įvairioms frakcijoms. Ir aš norėjau pasakyti, kad jeigu norim kažko rimto pasiekti, tai tikrai reikėjo skirti daug daugiau laiko. Praeitais metais aš tikrai skyriau labai daug posėdžių tam, kad būtų rasti kompromisai. Dabar buvo ir kalėdinės atostogos, ir paskui paskubomis buvo dirbama, buvo pasakyta, kad reikia reikia skubėti į plenarinę sesiją, kad taryba atsižvelgtų į mūsų pranešimą. Štai koks šiandien rezultatas pranešimo nėra. Jeigu būtume mes skyrę pakankamai laiko, pavyzdžiui, šiandien iš ryto bent valandą kompromisus paieškoti, kad būtų galima iš vakaro, pavyzdžiui, jau perspėta apie tai, kokios problemos. Buvo galima viską padaryti, reikėjo anksčiau pradėti darbą, reikėjo uh, surasti tos kompromisus. Aišku, taryba nedavė pakankamai tų elementų iš anksto, Taip, teisingai, praeitais metais mes tos elementus reikalingus gavome labiau iš anksto, šiais metais tai yra vėliau, bet aš sakiau, kad reikia geriau skirti aštuonias papildomas dienas ir geriau padirbėti su tuo dokumentu, kad jis būtų geros kokybės, kad jį turėtumėm, o dabar štai nieko neturime visai plenarniai sesijai. Turiu pasakyti, kad šiandien po piet e, dėl KS yra e, ekofinas dirbo ir jiem visiškai nerūpi tas mūsų pranešimas. I think we will continue this discussion šios diskusijos tęsis, tačiau, kiek žinau, mes negalime e, pristatyti šio pranešimo e, plenariniai sesijai. Problema yra laiko stoka, taip pat ir komisijos darbo atvarkė. Mums taip pat trūksta laiko, nes, e, na, negalėsime balsuoti plenarinės sesijos metu, kai buvo numatyta. Penktą valandą turėtų atvykti Airijos finansų reikalų ministras ir tikiuosi, kad komiteto nariai dalyvaus diskusijose su juo. Dėkuoju.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 Right. Uh, thank you very much. Um, I'm very pleased. Gerbiami kolegos, man labai malonu pasveikinti Airijos finansų ministrą Michaelą Nūną mūsų komitete. Ir dabar suteiksime žodį e, finansų ministrui. Kiek galime jiems skirti laiko? 10 minučių. o po to leisime kolegoms užduoti klausimus e, penkias minutės ir tada suteiksime žodį ministrui, kad jis atsakytų. Aišku, jeigu jam reikės laiko, galbūt kažkaip apjungsime užduotus klausimus. Bet visų pirma, norėčiau suteikti žodį finansų ministrui, prašome. Gerbama pirmininkė, ponai ir ponios, man labai malonu būti čia šiame komitete, kuriam pirmininkauja Sharon Bowles. Ir um, žinau, kad um, Sharon Bowl buvo puikia uh, Airijos draugė lankėsi ne vieną kartą Airijoje ir mm, padėjo spręsti Airijai labai aktualius klausimus. Šiandieną aš kalbu kaip ECOFIN tarybos pirmininkas ir norėčiau pristatyti e, ECOFINO tarybos programą e, šiame komitete. Taip pat norėčiau e, padėkoti buvusioms Kipro ir Danijos pirmininkavusiams šalims. Kalbant apie mūsų darbų programą, greičiausiai e, būtų protinga kalbėti apie ES ekonominį ir finansinę situaciją. 2013 m. ekonominė situacija yra daug geresnė nei pereitais metais. Matome, kad ekonomika atsigauna e, infliacijos e, tendencijos yra pozityvios, taip pat kai kurių valstybių ekonomikos žada daug gerų rezultatų. Taip pat sumažėjo valstybių narių įsiskolinimai. Ta pati galima pasakyti ir apie e, kitas šalis, kuriuose buvo dėtos didžiulės pastangos, kad būtų galima e, sutvarkyti jų įsiskolinimo problemas. E, šiandieną ECOFIN taryba e, pripažino pažangą, kurią padarė Airija ir Portugalija. Taip pat buvo suturta dėl tolesnės pažangos. E, kalbant apie ateitį, vis dar E, kils, mums kelia problemų dėl e, situacijos ekonomikos rinkose, taip pat užimtumo rinkoje. Tai bus e, pats svarbiausias dalykas pirmininkaujant airiams. Kaip pirmininkaujantį šalis mes pripažįstame, kad reikalingas stabilumas, kad būtų galima užtikrinti ekonominį augimą, reikia užtikrinti darbo vietas, taip pat sumažinti ekonominės krizės socialinį poveikį. E, pereitais metais Europos parlamento nariai apsilankė Irijoje, o šiandieną turime dar vieną galimybę tęsti mūsų dialogą. Turiu pasakyti, kad e, e, Europos parlamentas turi labai svarbų vaidmenį įgyvendinant mūsų darbo atvarkę. Mes pripažįstame, kad Europos parlamentas yra labai svarbus bendrų sprendimų prieimimo procedūrai ir sieksime kuo konstruktyvesnio bendradarbiavimo. Suprantu, E, kad e, iki šiol e, pirmininkaujanti šalis, pirmininkavusios šalis ir Europos parlamentas bendradarbiavo dėl daugelio teisės aktų. Ir tikiuosi, kad taip pat galėsime bendradarbiauti ir per atimiausius šešis mėnesius. Mes turime ieškoti sprendimų ekonominiai ir finansų kriziai taip pat pagerinti e, visų mūsų piliečių gerovę. Kalbant apie ankstesnės pirmininkavusias šalis ir e, priimtus sprendimus, tai būtent jie padėjo pagrindą e, Europos. Airijos kaip pirmininkančios šalies prioritetams. Visų pirma, tai yra ekonominė valdysena Europos ir pinigų sąjungos sukūrimas, ES biudžetas ir daugiametė e, finansų programa 2014-2020 metais. Metinė augimo apžvalga 2013 metais ir pradėjo trečiąjį europinį semestrą. Mūsų tikslas yra e, pagerinti sustariusią situaciją ir matome, kad dabar jau yra pasiekti teigiami rezultatai, pavyzdžiui, ir dėl konkurencingumo, ir dėl įtampos finansinėse rinkose mažėjimo. E, tačiau E, AGS, tai yra metinė augimo e, programa, vis dėlto įvardina tuos pačius penkis prioritetus kaip ir 2012 metais. Tačiau žiūrime į kitus dalykus. Kadangi aktualesni yra um, užimtumo ir socialiniai klausimai, jiems ir daugiau dedama, duodam, dedamas dėmesys į tai nei 2012 metais. E, šiandieną pirmininkaujantį šalis pasakė, kad e, ketina toliau tęsti e, diskusijas e, neformaliuose ekofino posėdžiuose 2013 metais dėl nebankų e, sektoriaus vykdomos ekonominės veiklos. Taip pat žinau, kad Europos parlamentas organizuoja e, parlamento savaitę skirtą Europiniam semestrui, kuri truks nuo 20 iki 30 sausio e, dienos. Labai džiugu, kad Europos parlamentas kartu su nacionaliniais parlamentais analizuos Europos semestro procesą. Dėl dviejų dokumentų biudžetinių reglamentų, turiu pasakyti, pirmininkaujantį šalį galvoja, kad jau iš esmės yra priartėta prie uh, ankstyvo susitarimo uh, dėl šių ekonominio valdysinos priemonių ir mes toliau uh, dalyvausime sparčiose, uh, tuose darybose ir tikimės, kad tikrai sparčiai viskas bus padaryta. Uh, toliau, kaip. Uh, pirmininkaujantį valstybę mes tengiamės pasiremti duotais įsipareigojimais ir toliau dirbti šiuo klausimu kartu su pirmininku Van Rompoj. Uh, Toliau bankinės sąjungos um, sėkmingos priemonės taip pat bus labai svarbios. Pirmininkaujantį valstybę, aišku, pirmenybę teiks teisėkurnėms priemonėms, kurios sustiprins bankininkistės sąjungos pasiūlymus iki 2012 metų gruodžio, kas buvo padaryta. Toliau um, Mm, to, kokie buvo terminai nustatyti Europos vadovų taryboje. Toliau dėl bendro priežos mechanizmo, kofino gruodžio mėnesio sprendimai labai svarbus, ECB e reglamentas ir 2010 metų EBI reglamentą koreguojantis sutarimą kofinė taip pat labai svarbus ir mes, aišku, sieksime sutarimo, e, kaip galima anksčiau su, kito, su e, teisės aktų leidybos institucijomis. Mes suprantame, kad pirmininkaujantį valstybė turi su parlamento taryba aktyviai dirbti, kad iki 2013 metų turėtumėm staryb, susitarimą um, tarp taryb, e, su taryba ir pirmininkaujantys šalis tikrai teiks pirmenybę šiam klausimui dabar dėl Bendra e, indėlių garantijų sistema yra labai svarbi, ir ketina pradėti toliau dėrybas, kai tik tai bus sutarta dėl BRR, SSM ir CRD e, dokumentų ir aišku, kai bus padaryta pažanga, aišku, kad bus daugiau aiškumo ir dėlikusių e, klausimų, kurie dar neišspręsi dėl indėlių garantijų sistemos. Europos, taip pat paprašė, Europos vadovų taryba taip pat paprašė teisės aktų leidėjus užbaigti dėrybas dėl kredito poreikio direktyvos ketvirtosios, kaip galima greičiau ir pirmininkaujančią šiai rytai yra pagrindinis prioritetas. Mes suprantame, kad labai svarbu yra, kad būtų susitarta mm, iki sausio 30 dienos. Yra numatytas trilogas, aišku, reikia susitarti kaip galima greičiau. Ir pirmininkaujantį valstybę galvoja, kad darbo tvarkė dėl finansinių paslaugų turi būti kaip galima geriau gyvendinama, reikia daugiau skaidrumo, stabilumo, pasitikėjimo ir e, reikia, kad kaip galima greičiau būtų metu patvirtinti sutarimai su taryba tokiais klausimais kaip finansinių instrumentų direktyvos, e, rinkos direktyvos reglamento. Labai svarbu taip pat padaryti pažangos kitose srityse, vertybinių popierių rinkų ir hipotekinio kredito direktyvos klausimų. Svarbiausia, aišku, kad laikytumės pragmatiško požiūrio, tai prioritetą teiktumėm toms rytim, kur reikia sparčios pažangos. Ir mes peržiūrėsime Um, savo planus per šešis mėnesius pirmininkautami, kad tinkamai viską pakoreguotumėm, kad pasiektumėm savo tikslų. Toliau, dėl e, finansinių sandorių mokesčių buvo kalbama kofinė šiandien ir um, Atitinkamai, kaip šįryt buvo pasakyta pirmininkaujantį valstybė, toliau dėrėsis dėl bendros konsoliduotos įmonių e, pelno mokesčio bazės ir ECOFIN taryba toliau dirbs dėl pasiūlymų, kad būtų galima sparčiai ir efektyviai sureaguoti į PVM sukčiavimą, atvirkštinio apmokesnimo, greito reagavimo mechanizmų pavydalu, taip pat ir per pasiūlymus dėl PVM voucherių sistemą ir fiskalės veiksmų programą apmokesnimo srityje. Pirmininkaujantie valstybė ketina sparčiai patvirtinti E, neseniai patvirtintus pasiūlymus įgyvendinti dėl PVM taisyklių e, paslaugas teikiant per sieną. Pirmininkaujantį valstybę taip pat ketina peržiūrėti energijos apmokesnimo direktyvą e, pagal bendros rinkos pirmą paketą, kad būtų galima toliau kovoti su mokesčių suikčiavimu ir mokesčių slėpimu, atsižvelgiant į rekomendacijas dėl mokestinių rojų ir agresyvaus mokesčių planavimo, ką pirmininkaujantį valstybę toliau ketina daryti. Taip pat ir dėl gal sieks susitarimo dėl peržiūrėti trečdalis e, santaupų direktyvos pagal Europos vadovų tarybos gairias. Dabar, kalbant toliau apie 2013 metų metinį biudžetą, jo gyvenimą, tikrai sieksime išspręsti likusius klausimus, kad būtų galima taip pat ir tinkamai patvirtinti 2011 metų biudžeto įvykdymo pro, proced, e, įvykdymą 2014 metų biudžeto gairės taip pat bus labai svarbios. Tai bus prioritetai pagal COFIN Tekstant dabar, dėl daugiametės finansinės programos Airija ketina toliau siekti uh, Um, susitarimo dėl daugiamečio finansinio uh, plano taryboje. Ir aišku, kad uh, tai yra septintas kartas, kai mes jau pirmininkaujame ES ir taip pat švesime mūsų narysės ES uh, jubiliejų. Mes labai džiaugiamės, kad tikrai sugebėjome iki šiol um, pirmininkaudami būti sąžiningi, neutralus, orientuoti į praktinius pasiekimus ir mes siekiame visos ES, o ne vienos konkrečios valstybės narės interesų. Tai Taip pat mes ketiname per šį pirmininkavimą dirbti pagal, tokias, pagal tokius principus, kad tikrai sėkmingi būtų mūsų rezultatai, kai perduosime savo pirmininkavimą Lietuvai 2013 viduryje. Tikimės, kad um, galėsime dirbti pagal tokią programą, kurią e, kartu su parlamentu galėsime gyveninti siekdami esminios, e, esminės sėkmės, esminių pasiekimų. E, dėkuoju Jums uždėmesi ir esu pasirengęs atsakyti Jūsų klausimus. Po, po... Ačiū labai. Jau vyksta svarbus e, trilogai, daroma pažanga. Ir dabar sutiksiu žodį pirmam kalbėtojui apie frakcijos vardu, Žampol Gozės. Ačiū pirmininkė. Ministrė, visų pirma, mano kolegų iš APP ir savo vardu pasveikinti Jūs šiame komitete tai yra komitete, kuris daug dirba, nes tie klausimai, kurie yra mūsų kompetencijoje, dėje yra itin aktualūs. Taigi sveikinu Jūs mūsų posėdėje. Aš tikiuosi, kad mes visi kartu dirbdami um, pasieksime sėkmės. Tikrai mes labai vertiname Jūsų šalies pasiekimus, uh, Jūsų šalies darbą. Man atrodo, tikrai Jūsų šalies pasiekimai uh, labai gerai nuteikia, galvojant apie Jūsų pirmininkavimą. Ir uh, Jūs kalbėjote, kad sieksite teisingo, efektyvaus, pragmatiško pirmininkavimo. Taigi aš noriu mm, gal post porą tokių dalykų paminyti. Mm, jau aštuoneri metai, kaip dirbu šiame parlamente ir konstatuoju, kad dėrybos su valstybėmis narėmis trilogų kontekste darosi vis sudėtingesni. Ir e, labai dažnai valstybės narės laikosi labai tvirtos nekintamos pozicijos. Labai sunku yra dėrėtis, juk dėrybose kiekvienas turi kažkiek tai mm, derinti savo pozicijas. Taigi gal jūs galėtumėt mums padėti šiais lasmais. Ir antras dalykas um, yra sudėtinga situacija. Aš kalbu apie dviejų dokumentų paketą. Aš esu pranešėjęs dėl vieno iš tų tekstų, kuris jau paruoštas tikrai seniai, tačiau yra įstrigęs. Uh, po to, kai buvo pateikta deklaracija, tikrai visiškai nepriimtina. Aš turiu pasakyti, kad mm, tekstas pasiekė tikrai brandos ir buvo galima balsuoti, bet na, nebuvo daugumos. Aš noriu paklausti, ką jūs ketinsite padaryti, kad būtų galima atblokuoti situaciją. Na ir trečias klausimas, kas labai svarbus yra valstybėms narėms, tai gal, gal, galvojant apie uh, Mm, e, profesionalius finansinės paslaugas, mes irgi prieartėjome prie susitarimo, tačiau vis tiek dar išlieka neįspręstų klausimų ir mus neramina e, tai, ar e, pasiekimai kuriuos užtikrino viena pirmininkauti valstybė, paskui turi būti vėl kvestionuojami kitai valstybė nariai perimus pirmininkavimą. Aš noriu paklausti, ką jūs ketinate padaryti, kad būtų galima pasistumėti šiuo klausimu į priekį. Gal ir bendrai dėl savo um, airijos pirmininkavimo jūs galėtumėt kokių komentarų pasakyti dėl tų dviejų dokumentų, bet ir bendrai vertinant, ką jūs ketinate nuveikti. Ačiū. So I give the floor to Ačiū, dabar e, sutiksiu žodį ministrui, kad jis galėtų atsakyti. Labai ačiū ponui Gauzės. E, visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už gerus žodžius Eirijai. Mūsų pirmininkavimo požiūris e, būtų atidėti į šoną savo nacionalinę poziciją pirmininkavimo laikotarpiu ir paisyti sąjungos interesų. Mums svarbu ne tai, kiek plenarinių sesijų, kiek trilogų įvyks. Labai svarbu uh, išspręsti kuo daugiau klausimų. Tai yra mūsų tikslas ir uh, tuo yra remiamasi mūsų darbo programoje. Uh, reikia pagalvoti apie tai, kokius rezultatus galima pasiekti e, iš pat e, pradžių e, ankstyvajame etape. Mm, FTT klausimai yra įtraukti į mūsų pirmojo ECOFIN posėdžio darbo tvarkę ir niekas neužginčijo E, tokio sprendimo, e, niekas ne, ne, nesakė, kad balsuos e, prieš. Mūsų kitas prioritetas. Dviejų paketas ir mes Darysime viską, dėsime visas pastangas, e, mūsų ministrai, mūsų ambasadorius čia e, dės visas pastangas, kad pasiektų rezultatų ties e, šiais dokumentais ir galiu pasakyti, kad mes jau esame arti sutarimo. Pirmininkas Baro ir ministras pirmininkas praeitą savaitę kalbėjo apie tai, kalbėjo apie tolesnius žingsnius ir tą patį galiu pakartoti šiandien čia. Aš e, jokių būdų pats nieko negaliu diktuoti, tiesiog mes savo ruoštų padėsime susitarti. Labai svarbu, kad būtų judama į priekį. Dėl e, CD4 e, tas dokumentas yra labai sudėtingas ir jis mums irgi yra prioritetinis. Kaip suprantu, parlamentas ir komisija nori baigti dėrybas artimiausių metų. Tai yra gana ambicingas terminas. Uh, nes reikia dar įspręsti e, nemažai techninio pobūdžio klausimų, klausimų susijusių su tekstu. Kaip e, pirmininkaujančioji e, valstybė numatėme tris darbo grupių posėdžius ir du trilogo posėdžius. Taip pat Noriu pabrėžti, kad mūsų e, ketinimas yra atvirai e, spręsti visus klausimus, siekti sutarimo, renkti tiek posėdžių, kiek reikia, norint užtikrinti, e, kad vyks, vyktų dialogai ir trilogai aukščiausių lygmenių. Taip pat norėtume kuo greičiau pasiekti rezultatų ir užtikrinti, kad taryba būtų mūsų pusėje. Pone Makartė, aš taip pat norėčiau pritarti sveikinimams, nes neseniai skaičiau, kad um, Airijoje um, daug moterų dirba vadovaujančios pozicijose ir uh, ne, nepaminu moterų ekofino posėdžiuose, yra, yra vis dėlto, yra vis dėlto kelios. Kągi, ministre, žinau, kad e, labai labai daug tikimasi iš jūsų pirmininkavimo ir Aš e, turiu 18 metų e, patirtį šiame parlamente ir prisimenu ankstesnį airijos pirmininkavimą, kuris buvo labai veiksmingas ir labai efektyvus, taigi tikrai iš jūsų labai daug e, tikimasi. Be to darbo tvarkė yra labai didelė, labai didelės apimties, taip pat ir mūsų komitete reikia baigti darbą ties piknaudžiavimo rinkoje direktyva taip pat um, aptarti problemas susijusias su um, ieškiniais, kurie iškeliami bankams. Be to, uh, palyginti, pavyzdžiui, su JAV, ES nėra atitinkamų sankcijų, kuriamis būtų galima kovoti su piknaudžiavimu rinkoje ir manipuliavimu rinka. Uh, dabar uh, labai daug tikimės iš airių šioje srityje. Uh, Ir a, man buvo labai malonu, kad jūs paminėjote, kad jūs norėtumėte kuo greičiau išspręsti e, šį klausimą, tačiau vis dėlto girdėjau iš savo šaltinių, kad a, pirmininkaujančioji Airija neketina skirti prioritėtų trilogų metu um, manipuliavimui rinką ir piknaudžiavimui rinkoje. Taigi, kada ketinama pasiūsti tą politinį signalą, kad mes nebetoleruosime šių reiškinių. Uh, juk e, mūsų mokesčių mokėtojams tai kainuoja apie 30 milijardų eurų. Ir e, tikrai turėtume parodyti politinę valią, kad nebetoleruosime manipuliavimo e, rinką šiame sektorėje ir turime pabrėžti, kad tai yra nepriimtina ir labai didelę žalą padaro mūsų ekonomikai. Ačiū Eilin, ačiū už jūsų sveikinimus ir gerus žodžius apie ankstesnį Airijos pirmininkavimo laikotarpį. Mūsų delegacijoje šiandien yra dvi moteris ir man atrodo, kad jos ir organizuoja visus e, vyrus. Gal jas irgi galima būtų pasodinti pirmoje eilėje. Jis yra geriausias mūsų darbuotojas. E, ir e, žinoma, juokaujame, bet suprantame, kad dabar kalbate apie labai e, svarbu, labai rimtą klausimą - lyčių lygybę. Ir tai yra mums irgi vienas iš prioritetų. Bet kuriuo atveju, nepaisant e, humoro, e, su kuriuo apie tai kalbame, tas klausimas yra labai rimtas. Mm, vykstant rinkimams Airijoje, moterų e, kandidačių e, daugėja ir um, stebima, kiek moterų kandidačių yra siūloma, žiūrima, kaip partijos laikosi nustatytų rodiklių. Dėl manipuliavimo rinką direktyvą mes jau pradėjome tą darbą ir, kaip jau sakiau, mūsų prioritetas yra baigti tai, kas buvo pradėta pirmininkavusio Kipro ir mano nuomonė dviejų dokumentų paketas ir CD4 direktyva, ties, jomis, ties šiais dokumentais buvo padirbėta labai neblogai, turime tęsti šį darbą ir svarbiausias prioritetas šiam pusmečiui E, yra bankų sąjunga. Ir e, po to e, skirsime papildomų išteklių šiam dokumentui aptarti. Ir mes ne tik skiriame prioritetą šiai temai, bet norime užtikrinti testinumą, tikimės padaryti didelę pažangą šioje srityje ties tuo dirbsime antroje pusėje mūsų pirmininkavimo laikotarpio. Tai e, tiek galiu pasakyti kol kas Ailin ir tikiuosi, kad galėsime bendratarpiauti šiais klausimais. Alde, frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Na, jūsų programa yra labai abicinga ir linkiu visokio pasiekmės ją įgyvendinant. Norėčiau užduoti kelis trumpus klausimus. Vakar Niderlandų e, finansų ministras buvo paskirtas e, euro grupės e, vadovu. Tačiau balsuojant nebuvo balsuojama vienbalsiai. Viena šalis turėjo labai rimtų abejonių. Ką jūs turite omeny apie uh, naujai paskirtą uh, pareigūną? Kitas dalykas. E, gauname labai daug e, informacijos apie Kiprą. Atrodytų, kad e, na, po aštuonių savaičių Kipras taps nemokiu. Ir yra teigiančių, kad Kipras bando gauti finansavimą iš Rusijos, kadangi negauna finansavimo iš ES šalių. Toliau jūs paminėjote bankų sąjungą, taip pat ir bankų sąjungos ramščius. Vienas iš šių ramščių tai yra indėlių garantijų fondas. E, šis klausimas buvo aptarinėjamas Europos parlamente prieš metus, tačiau dėje e, apčiuopiamos pažangos taryboje nebuvo pasiekta. Taigi aš nežinau, e, kodėl jūs esate taip optimistiškai nusiteikę dėl bankų sąjungos trijų ramščių, kad sugebėsite dėl jų susitarti per artimiausius šešis mėnesius. Toliau, jūs kalbate apie ekonominį augimą ir apie užimtumą. Tačiau aš norėčiau, kad e, visų pirma turėtų būti e, baigta formuoti bendra rinka, ypač kalbant apie paslaugų sektorių. Būtent tai turėtų paskatinti augimą. Ačiū ponui Klinsui už užduotus klausimus. Iš tiesų, e, Niderlandų finansų ministras tapo Eurogrupės e, pirmininku. E, jis buvo paskirstas į šias pareikas vakar, pakeis Žanklodą Junkerį. Ponas Taisel Blum yra jaunas, talentingas, tačiau mažai pažįstamas Eurogrupėje. E, na, suformavus e, naują e, Niderlandų vyriausybę. Jis tapo finansų ministru ir dėja, na, asmeniškai jo nepažįstu, nors jis mokėsi Airijoje, baigė ten magistro studijas. Nežinau, gal kai kurie kolegos su juo netgi studijavo, tačiau na, jis tikrai E, sugebės atlikti jam patikėtas e, užduotis. Puikiai yra susipažinęs, kokia yra situacija Europoje. E, Prancūzijos finansų ministras pasakė, kad būdamas naujų Eurogrupės pirmininkų turėtų parengti Eurogrupės viziją, ką jis ir padarė. Um jo kandidatūra buvo iškelta e, praktiškai prieš pat rinkimus ir e, jo kandidatūra buvo patvirtinta balsavimo metu praktiškai vienbalsiai. Taigi tikiuosi, kad e, viskas bus gerai, nes jis bus puikus Eurogrupės pirmininkas, neturiu priežasčių manyti priešingai. Dabar dėl situacijos Kipre. Iš tiesų situacija yra labai sudėtinga. Jeigu pagalvosime apie bankų situaciją Kipre, tai visas problemos gali būti spręstos 17-18 milijo, milijonų pagalba. Tik jeigu pažiūrėsite, kiek lėšų buvo skirta kitoms programams, ši suma tikrai yra nedidelė. Tačiau palyginant šią sumą su Kipro BVP, e, suma yra pakankamai didelė. Darbas yra pradėtas, tačiau žinote, kad Kipre vyksta e, prezidento rinkimai, dėl to situacija e, komplikuoja toliau turėtų vykti taip pat ir parlamento rinkimai. Europos valdžios institucijos veikia. Kipre e, institucijų atstovai vertina susidariusią situaciją ir e, Kipro vyriausybė taip pat tvirtina įvairias priemonės, kurių reikės, jeigu, e, tarkim, pasiteisins pačios blogiausios prognozės Kipre. Taigi, reikėtų palaukti kol kas ir tik tada daryti e, išvadas, aišku, ne prieš pat rinkimus Kipre. Bet tikiuosi, kad e, na, situacija bus patenkinama. O dėl bankų sąjungos, e, tai aišku, visų pirma, turės būti organizuotas trišalis susitikimas su Europos parlamentu, toliau manau, kad reikės baigti darbą su CDR 4 e, teisės aktų e, ir tada imtis kitų veiksmų. Taigi tokias, ką mes ketiname dirbti dėl e, indėlių garantijų fondų. ar šis klausimas bus e, sprendžiamas e, kartu su bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyva. E, kaip žinote, šiuo metu egzistuoja nacionalinės indėlių garantijų priemonės, tačiau manau, kad reikia papildomų veiksmų. Ar E, tai taps prioritetinis klausimas airiems. E, tai taip, aišku, mūsų pagrindinis tikslas yra užtikrinti stabilumą ir darbo vietų e, didėjimą. Kai kurioms valstybėms vis dar kyla problemų dėl valstybės skolos, dėl išteklių, todėl sunku įgyvendinti tam tikras e, priemonės. Taip pat ir kitas iniciatyvas, kurios paskatintų darbo vietų kūrimą ir ekonomikos atsigavimą. Aš aš norėčiau, kad e, būtų baigtas formuoti e, bendros rinkos projektas. Taip pat ir E, paslaugų bei finansų paslaugų e, sektoriuose. Tai yra labai svarbu. Suprantu, kad jau 80 procentų e, bendros rinkos yra baigta formuoti ir jeigu mes visiškai baigsime formuoti tą bendrą rinką, tada tikrai bus paskatinta, paskatintas darbo rinkų kūrimas ir tai yra labai svarbus prioritetas mums visiems. Ačiū. Žinau, kad klausimai yra E, trumpi, tai ir atsakymai yra ilgi. Dabar e, CR vardu e, ponas Kamal. Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti ministrui, kad atvyko. Iš karto pereisiu prie esmės. ECR frakcija turi tam tikrų abejonių dėl bankų, kurie bankrutuoja ir su tuo susijusius nuostolius turi padengti mokesčių mokėtojai. Ir mes norėtumėm trijų dalykų. Visų pirma, e, kad e, mokesčių mokėtojų pinigai nebūtų naudojami e, bankams gelbėti. Visų pirma, turėtų būti atsakomybė tų, kurie buvo atsakingi už bankų sumarutavimą. Taip pat reikalinga ir E, tobulinti apskaitos sistemą, kad e, e, ir atsakomybės prisėmimo mechanizmą. Patys bankai turi prisijimti atsakomybę už nuostolius ir CDS. Kitas klausimas. Ar jūs sutinkate su Airijos centrinio banko nuomonė, kad bank, bankas turėtų, bankai turėtų būti, centrinis bankas turėtų būti atsakingas už tai, kad dėl bankų, komercinių bankų kaltes e, mokesčių mokėtojai patyrė labai didžiulių nuostolių. Toliau kitas dalykas. Dėl esamų direktyvų reikalavimų laikymosi norėčiau paklausti, E, dėl IFRS ir tą numatytų reikalavimų laikymas. Uh, Ačiū, panai Kamal. Tie klausimai, kuriuos jūs iškėlėte dėl naštos pasidalymo, kalbant apie mokesčių mokėtojų pinigų panaudojimą kaip pirminės priemonės gelbėjimui ir standartų trūkumo. Tai yra sprendžiama šlungažiai įstaigų pertvarkymo direktyva ir, kaip aš jau sakiau, didžiulis dėmesys tam skiriamas ir kita, dėl kitų klausimų, e, kuriuos jūs uždavėte, mano kaip pirmininkaujančios e, valstybės atstovo. E, ats, čia dabar atsakymai būtų ir, ir turėčiau užsidėti dar ir kitą tą kepurę. Ir kaip finansų ministro turiu pasakyti, kad aišku, žmonės daugiau tikisi iš, iš, iš, iš mūsų ir kai eina kalba apie švelnę priežiūrą, aišku, kad tai buvo vienas iš e, veiksnių, iš priežasčių. Kalbant dabar apie tas sistemas, kurios veikia, veikia pasiremdamos pasitikėjimu tikėjimo pagrindu to nepakako. Bet aišku, kaip mes dabar matome, ir kredito reitingavimo agentūrų tas pats. Uh, Anksčiau jos taip garsiai išniekėjo trigubas A, į kairį ir į dešinę dalyvo tik, tikrai šlamštui ir dabar štai mes matome situaciją. Iš tikrųjų, negerai jos dirbo, netliko to darbo, kurį turėjo atlikti mokesčių mokėtojų interesų vardan ir mes žinome, kiek tai kainavo, pažiūrėjau, Airijai Visų pirma, mums dabar reikia tą žalą atitaisyti ir, aišku, po to reikia užtikrinti, kad to, daugiau ateityje tokie dalykai nepasikartotų. Ir aš, aš manau, gal tiek už. Tikiuosi, kad užtenka to mano atsakymo. Said, dar norite dar ko nors paklausė, nes laiko dar turite. Tai taip tada noriu paklausyti, nes ant tos paskutinės dvi dalis e, dėl sąskaitų audito ir e FRS atitikimo e, apskaitos standartams tai nebuvo vien tik tai dėl Airijos klausimas, nes daug valstybių irgi kelia tą patį klausimą ir, ir į mane kas kreipiasi. Uh, to klausia, tai a, galbūt tai techniniai dalykai, ir, bet vis tik tai paskutinė klausimo dalis, pavyzdžiui, ką jūs ketinate padaryti, kad paremtumėt komisijos darbus, kai dabar, kai jie yra paskelbę, kad norės peržiūrėti į FRS ir a, pažiūrėti, ar iš tikrųjų šie standartai atitinka ES įmonių apskaitos standartus. Uh, Na, Šis klausimas mes kaip pirmininkaujantį valstybę tikrai ketiname dirbti dėl jo kartu su komisija, bet tai nėra ekofino klausimas, tai yra klausimas kitai tarybai. Čia labiau, pavyzdžiui, teisingumo ministras tuo užsima ir, ir, ir per jūrį komitetą irgi tie klausimai aptarimi. Uh, Iš dalies tie klausimai yra kitos tarybos e, kompetencijoje, tai nėra COFIN klausimai. Aišku, mes darėme spaudimą dėl IFRS, e nors oficialiai mes ir neturime kompetencijos šiais klausimais, bet mes norėjome, e, kad šie klausimai greičiau pasistumėtų į priekį. Mes puikiai žinome ir iš Twitterio taip pat, kad iš tikrųjų yra daug susirūpinimo šiais klausimais. Na dabar Filip žaliųjų vardu. A, ministrė sveikinu savo gimtame mieste Briuselėje. Noriu tik pasakyti, kad nuo Airijos pirmininkavimo pradžios daug gerų žodžių išgirdau iš jūsų Europos parlamento vardu ir iš tikrųjų labai viską vertinau tiesiogiai, kol nepradėjome dėrėtis. Aš kalbėčiau apie du klausimus SSM ir Bazelis 3, dėl ko ECOFIN dabar kalbama, tai yra tai, kas dabar yra vadinama CRD, kapitalo poreikio direktyva 4. Aišku, dėl SSM, bendro priežas mechanizmo, aišku, sunku, tai, sakoma, kad taip sunku pas, buvo pasiekti to kompromiso taryboje, kad negalima iš viso dabar nieko liesti ir e, šalin rankas. Aišku, aš suprantu e, visus tos sunkumus ir dėl trilogo, bet Dėl e, CRD4 esminė žinia yra tokia. Labai didelis paketas, labai sudėtingas paketas, e, ką jūs begalvotume, dėl kad yra susitarta, galbūt iš tikrųjų taip ir nėra. Ir galbūt mes iš naujo vėl pradėsime svarstyti tuos lausimus, dėl kurių jūs galvojate, kad jau esate susitarę e, Kiprui pirmininkant. Na, aš, aš suprantu, kad yra daug diplomatinių visokių čia o, formuluočių, kurias aš gal nemoku taip gražiai pertikti, tačiau jeigu taip yra iš tarybos, kai dėl LSSM kam visiškai atsisakoma dirbti, dėl CRD yra iš viso vilkinamas tas darbas. Aš manau, kad tikrai neteisingoje kryptimi dirbama. Ir dėl CRD, aš noriu ministeriams pasakyti, jūs siunčiate diplomatus, bet kažkada ateis laikas priimti labai svarbius, aktualius politinius klausimus, kurių kaina yra milžiniška. Ir mes norėtumėm, kad jūs būtumėte tenai, kad būtų susitarta dėl tų klausimų. Nes tikrai mums nepatinka, kad taryba kaip bankų interesų gynėja viskam vadovauja ir nėra pasirengusi atvirai kalbėti ir sumokėti politinę kainą. Well, regret, Lambert, Apgailę savę, ponė Lambertai, kad jums susidarė toks įspūdis dėl CRD4, kapitalo poreikio direktyvas ketvirtos, trialogas tarp tarybos, parlamento ir komisijos tikrai buvo patvirtintas, 26 valstybių narių tas rezultatas buvo patvirtintas, tokios procedūros turi būti laikomasi ir e, aišku, jeigu nuo tarybos pozicijos tai yra nukrypsamas markiai, tai aišku, tada turi būti ekofinės svarstami tie dalykai. Ar, turi būti susitarimai ministrų lygmenių ir kol nebus taryboje suderinti politiniai klausimai, nebus galima galutinai suformuoti sutarimo. Aišku, mes norime sutarimo kaip galima greičiau. Uh, norime, kad e, tekstas būtų ne iš naujo persidarama dėl jo, bet kad jis būtų sutvirtintas, sustiprintas Europos vadovų taryboje ir, ir tikrai mes per e, savo pirmininkavimą stengsime tai padaryti dėl SSM. Bendro priežiūros mechanizmas atrodo kritikuoti mūsų dėrybas, mūsų darbą, bet tikrai turiu pasakyti, kad e, darbas vyksta ir pažangos pasiekiama. Pirmininkė, jeigu e, galima dar aš ministrui ką pasakysiu, e, ne viskas aišku, dėl SSM jums reikia vieningo sutarimo, bet dėl dalies bent jau paketo jums reikia ir parlamento pritarimo, o dėl CRD aš turiu pasakyti, kad jums tikrai nereikia 26 valstybių narių, kiek aš žinau e, tikrai nėra taip, kaip jūs sakote, nereikia vieningo sprendimo taryboje. Ir jeigu jūs sakote, kad uh, skaidrumas yra labai svarbus, kai eina kalba apie premijų mokėjimą tokiame sektoriu ir kad čia m, tai yra teisės akto esmė, tai nežinau, turbūt mūsų laukia labai įdomios konfrontacijos, bet žiūrėsime. Mes puikiai žinome tuos e, klausimus, kuriuos jūs minite, kad juos reikia išspręsti, bet mūsų taisyklė yra tokia e, - sudaryti palankę sąlygą, susitarti, o ne primetinėti Airijos poziciją e, toms diskusijoms, kurios vyksta. Dėl CRD4 mūsų pirminis požiūris yra toks. Reikia nus, pažiūrėti, dėl ko yra susitarta. Um, susitarta mm, tame tekste ir paskui matydami, koks tas yra pagrindas, galime turėti, e, judėti toliau. Jeigu yra kažkokio dar neiškumo dėl kažkurių tai klausimų, tai mes aišku norime, kad tie neiškumai būtų išklaidyti ir kad būtų galima aiškiai ir tvirtai prieki judėti. Pirmininkė, kągi dabar gūja ir Moisa Matas. Welcome, Mr. Ačiū. Sveiki atvykę pas mus, ponė ministrė. Aš norėčiau grįžti prie kai kurių kofin veiklos rezultatų ir šiek tiek detaliau juos aptarti. Pavyzdžiui, klausimą, kuris buvo iškeltas po E, Airijos e, e, gelbėjimo valstybės lėšomis priemonių rezultatų, kalbant apie išpirkimo terminus. Žinau, kad jūs turite savo pozicijas dėl šių priemonių, bet aš norėčiau pastirauti ką daryti, e, net e, tų tokių e, tvarių skolų problemų neįsprendžia minėti terminai ir ko Airija tikisi pasiekti. Dėl vekselių aš norėčiau pasirauti, kokia yra jūsų pozicija šiais klausimais. Labai ačiū, e, poniai Maties, e, Eurogrupė. E, Portugalijos finansų ministras buvo pateikęs pasiūlymą ir prašė kreiptis, komisijos kreiptis į um, ministrų grupę, kad būtų uh, pratesti uh, trumpalaikių skolų uh, išpirkimo uh, gražinimo uh, terminai. Ir, um, yra e, trumpalaikių skolų, e, e, kurias gavome iš FSM fondo, bet to sprendimo negalima priimti euro grupėje. Kaip žinote, ekofino posėdžio pradžioje buvo pristatyta ataskaita Ir dar kartą šyrit e, buvo e, kalbama apie tai, e, ponas Gaspar apie tai taip pat kalbėjo, kad Ekofinas laikosi tos pačios pozicijos kaip ir Eurogrupė dėl FSM skolų ir dėl to buvo susitarta. Konkretus susitarimas buvo tas, kad Kalbant apie komisijos atsakomybę, aukščiausio lygio pareigūnai turėtų išnagrinėti visus įmanomus variantus ir galbūt kovo mėnesį e, susitikime turėtų e, baigti svarstyti šį klausimą, jeigu bus įmanoma. Dėl antro klausimo, dėl e, vekselių, vekseliai vekselių priemonė buvo priemonė, kuria buvo ketinama nemokaus banko įsipareigojimus padengti ir, tai buvo, ir jos e, e, bankas e, IBRC naujas pavadinimas ir įmokos turėtų būti nukreipiamos į centrinį banką trumpalaikiu laikotarpiu ir sumos buvo labai didelės gražinimų e, sumos e, buvo e, dar didesnės dėl ankstesnio susitarimo, dėl gražinimo tvarkos, dėl to, kad dviejus metus nebuvo mokamos palūkanos, susidarė tokios sumos ir nurodėme, kad Europos centrinės bankas turėtų iš naujo dėrėtis dėl tvarkos Tai turėtų būti dėrybų mm, dalis tiek dėl išpirkimo terminų, tiek dėl palūkanų normų. Mm, jau susitarėm dėl tam tikrų esminių dalykų, kai kurie kiti esminiai dalykai dar yra derinami, dar nėra išspręsti. Ir mm, kalbant apie abi e, dėrybų dalis, Nekalbama apie jokį nurašymą, jokį įsipareigojimų nevykdymą, tiesiog kalbama apie terminų trukmę, apie tuos susijusius klausimus. Ir reikėtų tiesiog užtikrinti skolų tvarumą, kad būtų užtikrinama tinkama prieiga prie atitinkamų rinkų. Labai ačiū. Dabar Hans Peter Martinas. Ačiū. Visų pirma, norėčiau e, pritarti abejonėms, kurias e, įsako daugelis politikos kuriejų ir piliečių, kad e, airijos, pirmikaujančioji airija laikosi kai kurių pozicijų, kurios jau buvo patvirtintos, kaip ir menkavo Kipras. Ir e, galbūt e, tai galėtų būti visiškai netinkamas signalas, kuris yra siunčiamas visuomeniai. E, jūs galite remti savo patirtimi, žiūrėti tas pasiekmes, kurios įvyko dėl reguliavimo trūkumų, dėl kontrolės trūkumų. Ir turiu tik vieną klausimą Likinen pranešimas. Kokia yra jūsų nuomonė dėl ten pateiktų pasiūlymų, dėl ten pateiktų nuostatų, ar jūsų nuomonė pirminkaujančioji Airija turėtų visą tai paremti, ar vis dėlto laikytis komisijos nario Barnie pasiūlymų, Kaip Jūs matote, Jūs laikysitės kažkokios pozicijos ar tiesiog e, nusišalinsite ir sakysite, kad tai ne Jūsų reikalas? Na, manau, būtų uh, neteisinga uh, sakyti uh, dėl bendro priežiūros mechanizmo, kad mes atsisakome to, kas yra susitarta. Manau, kad e, tikrai e, turime pagristų e, ketinimų įspręsti šiuos klausimus per trilogus ir mūsų funkcija yra tarpininkauti susitariant šalims, o ne primesti Airijos poziciją. Ir e, tikrai noriu Jūs patikinti, kad mes neketiname nusišalinti, e, atsisakyti to, kas susitarta. E, E, aišku, yra skirtingų nuomonių e, ir turime suderinti tas nuomonės, e, reikia užtikrinti, norime užtikrinti, kad tai, dėl ko siūloma susitarti, būtų sutarta ir kad būtų šis darbas tęsimas. Jūsų minėtas pranešimas ir komisijos pasiūlymas tikėtina, kad iki savo pirmininkavimo pabaigos tikrai spėsime padirbėti ties šiais klausimais, tikimės e, didelės e, pažangos šiais klausimais ir atitinkamą pasiūlymą teiksime kovo mėnesį. Piteri, ar dar kažką norėjote pridurti? Taip, dar viena papildoma pastaba buvo nuoroda. E, noriu padaryti nuorodą į tai, ką sakė Filip Lambert Taip, aišku, e, nesvarbu, e, kiek posėdžių įvyks, e, tiesiog svarbu, kad dalyvautų įvairios šalis ir atrodo, kad kai kuriais atvejais reikės pradėti dirbti nuo nulio. Ar tai nebūtų žingsnis atgal, nes Europos parlamentas žiūrėtų į tą procesą būtent kaip žingsnį atgal? ar diplomatai, ar e, aukščiausio lygio pareigūnai dalyvaus, bus laikomasi standartinių procedūrų, kurios e, galiojo e, visą laiką ES ir vadovausios savo instrukcijomis. Instrukcijos yra labai aiškios - daryti viską, kas įmanoma, kad kuo greičiau įspręstume šios klausimus. Nes tikrai nereikėtų pamiršti, kad yra labai daug įvairių dokumentų, e, kurių, e, kurie yra skirtinguose etapuose. Ir mes savo ruoštų, kaip pirmininkaujančio į valstybę, e, turime daryti viską, kad įspręstume tuos dalykus, turime bendratarbiauti su parlamentu. Ir kartu neturėtume pamiršti tarybos pozicijos. Norėčiau čia e, įsikišti ir pasakyti, kad pirmininkaujančiui Airija nori kuo e, daugiau išnaudoti e, savo veikimo laisvę, o mes savo ruoštų ją ribosime. EPP. Gėmičel. Gerbiamas ministrė, na, iš tiesų labai malonu tai, ką jūs sakote apie Europos parlamentą, tačiau jūs esate kilęs iš Airijos ir galite pateikti daug pavyzdžių, kaip e, galima užtikrinti šalies ekonomikos atsigavimą. Vienas airių rašytojas yra rašęs, kad jeigu sugauni žuvį, gali pasigaminti iš jos ir žuvies pirštelių, tačiau turėdamas žuvies pirštelius, žuvies iš to negausi. Ta pati galiu pasakyti ir apie susidariusią ekonominę situaciją. E, ir apskritai apie e, valstybės požiūrį. E, valdžios sektorius yra dažnai kritikuojamas ir čia, ir kitose forumuose. Kai e, politikai e, pateikia pasiūlymus dėl teisės aktų ir prisiema e, atsakomybę dėl sprendimų, nori, kad ir kiti prisimtų atitinkamą atsakomybę. Mes ėmėmės veiksmų dėl tos priežasties, kad, pavyzdžiui, Junktinės Amerikos valstijose e, buvo E, pritaikytas e, partnerystės modelis, e, kurio buvo siekime aprūpinti įmonės lėšomis. Yra sakoma, kad nereikia spekuliuoti pasisakymais dėl euros zonos, dėl Europos Sąjungos. Tiesiog Aš manau, kad verslas atsigaus tada, kai verslas bus pasirengęs tam. Taigi Manau, kad e, baikite e, spekuliuoti ir iš tiesų imkite veiksmų, kad e, Europos ekonomika atsigautų. Mm, ar jūs turite kažkokių įrodymų, kad privatus sektorius prisijims atsakomybę ir, ir paska, imsis ir prisidės prie ekonomikos atsigavimo. Taigi tokie klausimai kyla paprastiems žmonėms. Ačiū. Ačiū už jūsų gerus žodžius. Taigi jūs uždavėte štai kokį klausimą, kuris um, verčia susimastyti. Geriausias būdas įvertinti pažangą yra E, pažiūrėti į praeitį. Jeigu pažvelgsime į pastaruosius kelis metus, matysime, kad ES patvirtino labai daug svarbių politikų ir mechanizmų ekonominiai kriziai spręsti. Pavyzdžiui, dviejų teisės aktų paketas, Europinis e, semestras šešių teisės aktų paketas, Europos stabilumo susitarimas, įvairūs e, fondai, ES SSM mechanizmas ir taip toliau. Taigi daug e, apčiuopiamos pažangos buvo pasiekta. 2013 e, metų e, sausio mėnesį, lyginant su pereitų metų sausio mėnesį, matysime, kad situacija yra daug stabilesnė ir pritaikytos priemonės, kaip matome, pasiteisino. Kaip ir komisija, Europos centrinis bankas turėtų būti pagirti už pasiektus rezultatus. E, Europos centrinio banko patvirtintos priemonės e, ženkliai padėjo taip pat ir kaip kitos priemonės. O dėl rizikos vertinimo reikėtų pažiūrėti į palūkanų normas, nes jos visada atspindi riziką. Jeigu e, rizika aukšta, didelės ir palūkanų normos yra atvirkščiai. E, šiuo metu palūkanų normos, jų tendencija yra mažėti. E, Ir tokia situacija matome per e, pastarąsias e, kelias savaitės. Taigi matome, kad e, situacija keičiasi į, pozit... į gerąją pusę, tačiau negalime sakyti, kad mūšis jau laimėtas ir problemų nebėra. E, darbą tęsame, nors yra pasiekta daug pas, e, apčiuopiamos pažangos, o kai dėl didžiausių riz, rizikų, tai jos yra susijusios su socialiniais aspektais. E, nes vienas dalykas yra sukurti subalansuotą biudžetą, tačiau kitas dalykas yra tai daryti žmonių gerovės E, sąskaitą, nes šiuo metu yra pernelyg didelis e, nedarbo lygis netgi tos, tose stabilios demokratijos šalyse. Taigi tokius e, klausimus reikia spręsti, todėl mes ir e, sakome, kad stabilumas, augimas ir darbo vietų kūrimas yra pirmininkančio šalies pirmininkavimo prioritetai. Airija taip pat sieksis, sieks šių tikslų, tačiau nori, kad tai taptų europinė, europiniais tikslais per artimiausius šešis mėnesius ir būtų įgyvendinti. Ačiū. Uh, e Ačiū. Dar EPP. Turko Fejo. Sharon, eu queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti ministrą mūsų posėdėje. Noriu pasakyti, kad dėl šios šalies pirmininkavimo aš tikrai turiu daug lūkesčių pasiremiant ankstesniais pirmininkavimais, Airija visuomet labai profesionaliai sugebėdavo dirbti, o dabar dėl aktualiųjų klausimų. Um, Aną kartą, kai Junkeris buvo mūsų posėdė, jisai pasakė, kad jo manimų valstybės narės, kurios taiko koregavimo programas, kurios yra sudarčios sutarimą su Trojka, galėtų gauti tam tikras kompensacijas, tarsi nusipelno to. Taigi aš noriu jūsų paklausti. Apie kokio tipo kompensaciją būtų galima kalbėti? Uh, būtent dėl tų valstybių, kurios yra sudariusios tas susitarimus. Uh, uh, Ačiū kai kurioms valstybėms, gyventojams tikrai yra labai sudėtinga prisiderinti prie pasikeitusios situacijos ir tai nekelia jokių abejonių. Pažiūrėkime paskutiniais metais vakaro žiniuose, kas yra rodoma žmonės nuolat gatvėse, demonstracijos, protestai. Aišku, kad tose šalise, kurios yra gelbėjimos dabar, situacija yra labai sudėtinga žmonėms, šeimoms, iš tikrųjų nedarbas itin aukštas. Thank you paslaugų lygis yra labai susiaurintas, ar tai būtų švietimas, sveikatos paslaugos ir bendradinis visas viešasis sektorius karpomas, pajamos šeimų ūkių labai sumažėjusios. Aišku, jeigu kurį laiką gyveni tokiom sąlygom, gali tikėtis, kad ateis klėstėjimo laikotarpis, jeigu ištversi tą laiką. Bet aišku, kad jis yra labai sudėtingas. Dažnai e, politikai nepakankamai įvertina, su kokiais sunkumais kai kurioms valstybėms te, tenka susidurti tose gelbėjimuose valstybėse. Ir aš manau, kad tikrai turime ištiesti ranką tiem žmonėm, ypač jaunimui. Uh, turint omenyje, kokio lygio yra nedarbas jaunimo tarpe, ypatingai tose programas vykdančiose valstybėse. Tai yra tikrai neįmanoma gyventi tokiomis sąlygomis, negalima tikėtis e, geros e, tokių demokratinių valstybių ateities, kai toks yra aukštas nedarbo lygis. Ir aišku, kad būtina imtis priemonių. Dabar galvojant apie kažkokius kompensavimo paketus, aišku, yra įvairių pasiūlymų teikiama kaip būtų galima palengvinti uh, tą sunkų gyvenimą toms valstybėms, kurios dabar jau tai, tą turi daryti. E, bet aišku, visų pirma, jos turi išspręsti įsiskolinimo problemas, kad būtų tvaresnė situacija per ilgesnį laikotarpį, tą skolų gražinimą išdėlioti, tas injekcijas atitinkamai derinti. Aišku, žino, ką valstybė e, narė e, išleidžia, e, jeigu didžioji dalis to, ką valstybė narė turi išleisti savo viešojo, išla, viešojo sektoriaus išlaidoms, jeigu tai yra finansuojama kitos valstybės narės, aišku, kad tai yra problema. Ir svarbiausia yra atsatyti ES jaugimo kelią ir reikia be, be griežto taupimo priemonių galvoti apie augimą atkursiančių antkurštančias priemonės, reikia augimą darbo vietas kūrenčių strategijų. Tai yra esmė. Aš manau, kad um, Europos valdžia, valstybės narės jau supranta tai. Tai akivaizdu. Tai spinant socialistų vardu. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. ministrė, vertinu tai, ką Jūs pasakėte dėl jaunimo nedarbo, dėl to, kad reikia kovoti su šia baise problema. Aš galėčiau gal pacituoti uh, Oskarą Vaildą, mm, airių kilmės dramaturgą, kurio Gay Mitchell gal taip ne, nenorėtų cituoti, bet uh, Biudžeto drausmė, aišku, paremta tvirtais principais, tai yra gerai, tačiau kai kalbama apie jaunimo nedarbą ir bendrai apie nedarbą, mes Olandai sakome, priemonės dažnai būna mikštos, kai sviestas Ir kai situacija yra tokia nepriimtina, tai aišku, kyla problema bendrai dėl visos ES reputacijos patikimumo. Tai ką jūs per Airijos pirmininkavimą ketinate padaryti dėl šio prioriteto? Ir antras dalykas. Mano finansų ministras, ką yra pasakęs dėl uh, euro grupės. Uh, Turint omenyje dabar Hairijos pirmininkavimą, reiktų išvengti susiskaldimo tarp valstybių narių, kurios yra Eurogrupėje ir tų, kurios yra už Eurogrupės ribų. much, Mr. Berman. On youth employment, there's a... Ačiū, pana Bermanu, dėl jaunimo nedarbo ir bendro priemonių paketo, mm, kurį kitą mėnesį ministrai svarstys. Aš kol kas dar nežinau visų detalių, bet aš manau, kad didžioji dalis priemonių akivaizdi, aišku, reikia daugiau investuoti. Uh, į švietimą, jaunimo švietimą, kad jaunimas ilgiau um, būtų švietimo sistemoje, kad būtų taip pat ir aktyvių darbo rinkos priemonių um, atitinkamas paketas, kad būtų galima surasti darbą jaunimui, uh, kad, turėtų, kad jaunimas įgytų patirties uh, užimtumą. Aišku, kiekvienai valstybei reikės specifinių priemonių, bet uh, aš džiaugiuosi, kad jūsų kolega ministras Asemblium yra pasirengęs įgyventi tas priemonės ir tikrai e, mes dirbsime iš vien. Svarbiausia, kad švietimo galimybės, užimtumo galimybės būtų atviros jaunimui E, kad jaunimas tikėtų tais dalykais ir kad, kaip kad, pavyzdžiui, Norvegijoje nuo 80-mečio buvo dar, da, daroma, kai užimtumas jaunimo tarpė buvo labai mažas, e, buvo daug jaunimo iš Švedijos, iš kitų šiaurės šalių atvykstančių į Norvegiją dirbti. Buvo surasta sprendimų, tai aš manau, kad galima ir šiuo atveju plačiau pasižvalgius po Europą surasti tinkamų priemonių variantų. Gerai, Ar, ar jūs norėjote dar kažką pridurti? E, aš pateikiu antrą klausimą dėl e, Eurogrupės narių ir ne Eurogrupės narių. tai, kas skiria tuos, kas yra Eurogrupė ir kas joje nėra, na, manau, e, kad 27 e, valstybės narės turėtų dirbti kartu ties e, ir bendras priežiūros mechanizmas yra labai geras pavyzdys, kai 27 valstybės narės kartu dirba didelių stambių projektų srityje. Kalbant apie e, jaunimo e, užimtumą, e, įvairiose valstybėse narėse yra įvairių skirtumų ir įvairių problemų. Ir atitinkamai į tai turi būti atsižvelgiama, kuriant politiką. Dar lieka trys kalbėtojai. Ir pirmiausia, tik su žodžiu Gunarui. Ačiū. Kai kurie uh, klausimai, kai kurie dokumentai, su kuriais dirbsite, uh, yra, uh, skiriasi nuo kitų, kai kurie uh, iš jų yra susiję su tam tikromis konkrečiomis valstybėmis, kai kurie yra aktualūs visai Europos Sąjungai. Čia kalbame daug apie bankininkistės kontekstą, apie bankų sąjungą ir um, jūs kalbėjote apie uh, riziką. Viena vertus uh, žinome, kad Europa uh, turėtų pasinaudoti savo pranašumais kaip didžiausios pasaulio ekonomikos, bet uh, yra ir tam tikrų apribojimų, yra struktūrų, kurie labiau mus skiria nei vienyje. Pavyzdžiui, Labai e, dažnai e, kalbame apie tai, ar e, opt-in sąlygos, ar opt-out sąlygos yra taikomos, kas įeina, kas neįeina, kas prisijungia, kas neprisijungia. Ir um, man atrodo, čia verta kalbėti apie jūsų sugebėjimą uh, užtikrinti, kad sąjunga ir toliau būtų suvienita. Ir uh, būtų e, mums čia parlamente įdomu išgirsti iš jūsų, e, kur jūs išvelgiat e, problemų taryboje, dirbant ties e, šiais dokumentais, e, juk e, laiko nėra daug ir jūs savo pirmininkavimo laikotarpiu ketinate užbaigti darbą su kai kuriais dokumentais, aišku, tai būtų sveikintina, tačiau lieka tikrai dar nemažai problemų, kurias reikėtų išspręsti kuo greičiau. Ačiū. Dėkuoju. Dėl jūsų pirmojo klausimo Jis iš esmės yra susijęs su sąjungos sanglauda. Man atrodo, jūs kalbėjote e, suskirstimą į pietus ir šiaurę ir kitokį suskirstimą. E, na, dabar jau keliarius metus vis daugiau dėmesio skiriama deficitui, skoloms, pusiausvirai, e, politikai šioje srityje. Kita vertus, yra kitokia Europa, platesnė, labiau idealistiška Europa ir neturėtume ir apie tai pamiršti, apie demokratiją, žmogaus teisės, buvusioji e, sovietų e, sąjunga. Joje politika apriepdavo tikrai gerokai platesnius e, dalykus ir Europa e, vis dėlto e, visų pirma remiasi demokratijos vertybėmis. E, yra teikiamos tinkamų lygio paslaugos, kad žmonės galėtų gyventi gerai, kokybišką gyvenimą ir uh, Daugelis kitų regionų šalių žiūri Europos Sąjungą kaip į vietą, kuri yra patraukli darbui ir gyvenimui. Taigi, e, kai kurie Europos lyderiai, vadovai, į kuriuos žiūrima pasaulio lygmenių, turėtų kalbėti ir apie Europos idealus. Ne, nekalbėti nuolat apie biudžetą, deficitą, skolas, uh, reikėtų grįžti prie to, apie ką kalbėjo ES steigėjai, e, apie ES vertybės. Manau, kad būtent tai galėtų užtikrinti ES sanglaudos testinumą ir e, tikrai ekofino ir mūsų finansų ministrų dialogą su e, kitomis šalimis. Toliau dėl e, pertvarkymo direktyvos mes laukime bendratarpiavimo su jumis. Bankų gaivinimo ir e, pertvarkymo direktyva yra labai ambicingas dokumentas, kalbant apie jai, skir, jam skirtą laiką. Ir Europos vadovų taryba turės nemažai padirbėti, kad pasiektume norimų rezultatų. Čia e, kyla įvairių klausimų dėl proporcingumo, dėl e, testinumo ir kitų dalykų. E, visus šios klausimus reikia spręsti ir mes tikimės, kad darysime, sugebėsime padaryti viską, kad pasiektume patenkinamų rezultatų per tokį gana trumpą laiką, kuris yra skirtas. Dar yra trys klausimai. Eni. Uh, like... Ačiū. Aš taip pat norėčiau pasveikinti ministrą ir norėčiau palinkėti visokiojo pasiekmės ir jos pirmininkavimo metu. Jūs puikiai pradėjote dirbti, nes jau supratome, kad šiandien įvyko pirmasis ekofino posėdis ir jau buvo patvirtintas e, sprendimas e, dėl to, kad 11 valstybių narių galės e, taikyti finansinių sandorių mokestį. Dabar norėčiau paklausti, kokie būtų tolesni veiksmai, kokie būtų sprendimai ekofino taryboje ir ar ketinate imtis kažkokių papildomų veiksmų šiuo klausimu savo pirmininkamo metu. Toliau, e, kaip supratau, apmokestinimo klausimas yra vienas iš prioritetinių jūsų pirmininkamo metu. Ir Alizėjo sutarties metinio proga Prancūzijos ir Vokietijos vadovai pasakė, kad reikia labiau harmonizuoti apmokestinimo sistemas. Tam tikslui reikia ir koordinuoti kovą su e, mokesčių nemokėjimu ir mokesčių sukčiavimu. Taip pat reikia mažinti konkurenciją mokesčių srityje ir panaikinti mokesčių dempingą. Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę šiuo atžvilgiu ir ar ketinate imtis veiksmų dėl šių klausimų savo pirmininkamo metu. Ačiū. Ačiū poniai Podimatai dėl FTT ir tolesnių veiksmų. E, komisija ketina parengti dokumentą, kuriame išdėstis e, FTT mokesčio esminius dalykus. E, taip pat bus organizuota speciali darbo grupė, kurioje šis klausimas bus analizuojamas, o mes e, na, seksime tos darbo grupės darbus. Iš esmės, toje darbo grupėje nebus tik tai diskusijos tarp 11 valstybių narių, kurios pasirinko taikyti tą FTT mokestį. Diskusijose dalyvaus e, visos valstybės narės ir sieksime e, didesnės pažangos šio klausimo. Dėl apmokestinimo harmonizavimo tai jau būtų pernelyg ambicingas žingsnis. E, mes žiūrime, kokia yra komisaro šemetos programa. E, kovojant su, e, pavyzdžiui, mokesčių rojais ir stengsime su juo bendradarbiauti gyvendinant komisaro šiemetos programą. Lien, prašome, suteiksiu jums žodis. E, suteiksiu jums žodį, po to kolegai kėlį. Merci, Sharon. Ačiū, Šeron. Atsiprašau, kad vėluoju, bet e, buvau susitikime su Marko Būti, e, FIN generaliniu direktoratu. Ir aš noriu būtent mm, pasakyti, kad 2013 metais mūsų turbūt dar laukia tokios gan e, liūdnos nuotaikos ir dabar mm, dėl šešių dokumentų paketo yra siekiama deficitą sumažinti, ką komisija nustatė 0,5 procentai e, BMP. Mes, mes visi žinome, kad 2013 metais dauguma valstybių to nepasieks. Tai ar jūs ketinate pradėti vėl tas diskusijas taryboje, kad um, būtų galima pasirūpinti, kad tos valstybės, kurios to prašė, kai kurios jau ir gavo, kad jų deficito mažinimo tvarkarštis būtų adaptuotas, tiesiog, kad nebūtų automatiškai pritaikytos sankcijos. Ir um, komisija yra paskelbusi metmenų dokumentą ir pirmininkas Van Rompoj gali būti savo kitame dokumente apie tai gal plačiau kalbės. Tai iš esmės taip, eurozonoje sakoma, kad neįmanoma bus dirbti be biudžeto, kuris leistų kovoti su asimetriniais šokais. Tai yra e, makroekonominių disbalansų. Taigi aš ponui Junkeriui kėliau to klausimą, tai jums dabar irgi noriu iškelti kelti klausimą, kaip bus galima per nuosavus išteklius tą eurozonos biudžetą suformuoti. Ar, mes kartu su kolega esame nusprendę pasidaryti pasakymo laiku, tai dabar perdodu žodį antrai klausimo daliai, panaja Kalin. Dėkoju, aš norėčiau padėkoti finansų ministrui. Ir tai, kad nusprendėte e, baigti darbą dėl hipotekų teisės akto bei atsižvelgėte į Europos parlamento nuomonę. Iš tiesų, na, jūsų darbas yra tik tai sveikintinas. Taigi norėčiau sužinoti, e, kaip jūs ketinate toliau gyvendinti Van Rompojaus e, susitarimą, taip pat susitarimą dėl FTT ir taip pat laikymo priemonės, e, kurios būtų taikomos eurozonai. Dėl šešių teisės aktų paketo. Ir tai, ką gali padaryti Airija kaip pirmininkaujantį šalis. E, nemanau, kad e, galima kaip nors pakeisti pasiektą susitarimą. Deja, nelabai dėja supratau jūsų užduotą klausimą, jo esmę, tačiau dėl, na, man atrodo, dėl to, ką jūs kalbėjote, aš jau atsakiau klausimus ir dėl FTT mokesčio, ir dėl kitų e, žingsnių. E, E, komisija turės parengti atitinkamą dokumentą, tada prasidės ir dvišaliai sustarimai, ir trišaliai dialogai, kad būtų pasiektas e, sustarimas. Tuose e, dialoguose turės dalyvauti, galės dalyvauti visi, ne tik tai tie, kurie yra susijęs su glaudesniu bendradarbiavimu. Na, mano kolega uh, E, man parašė, koks turėjo būti klausimas, bet dėja aš ir jo rašto negaliu skaityti. Tai iš tiesų e, komisija e, vaidina lyderio vaidmenį, nustatant skolos mažinimo tikslus su valstybėmis narėmis. Dėl šio klausimo turės būti Šis klausimas turės būti taip pat keliamas ir birželio mėnesio vadovų taryboje, taip pat susitikime su Van Rompojumi. Galiausiai dabar norėčiau suteikti žodį Žonui Keli E, kuris ką tik įėjo į posėdžių salę. Taigi, kolega iš Airijos, prašome. Ačiū pirmininkė, kad leidžiate man užduoti klausimą. Aš nesu šio komiteto narys. Tai tikrai labai vertinu šią galimybę. Noriu pasveikinti ministrą ir visą delegaciją ir noriu pasakyti, kad šiandien e, peržiūrint portfelius Airijai po dviejų metų kadencijos galima pasakyti, kad Mes prieš dviejus metus buvome ekonominio žlugimo akivaizdu dabar ekonominio atsigavimo lik ir slengsnis e, prieš mūsų akis, taigi labai įdomu yra išgirsti Airijos planus pirmininkavimui šešiems mėnesiams ir dėl krizės viena iš grupių, į kurią teisingai dažnai badame pirštų, man atrodo, buvo kredito reitingavimo agentūros. Uh, dėl tos veiklos, kurią jos vykdė. Ir aš noriu paklausti ministro, ar jis galvotų mm, kažkaip išplėtoti mintį, kad reikėtų Europinės reitingavimo agentūros, ar tai valstybinės, ar tai privačios, kurie būtų sukurta per artimiausią pusmetį, kad būtų galima visų pirma konkurenciją atgaivinti rinkoje, nes labai tokia monopolė čia aiški ir galvojant apie ateitį, gal jį galėtų pagerinti standartus, ypač turint omenyje, kokie prasti buvo šio darbo standartai praeitie, kaip tie reitingai reitingai buvo, pavyzdžiui, numušti val, pietiniams valstybėms. Ačiū. Europos reitingavimo agentūros idėja e, pasiūlytau prieš kurį laiką. Nauja kredito reitingavimo agentūra, man atrodo, praeitą savaitę dėl reglamento buvo susitarta. Taigi yra pažangos šioje srityje. Nauja mm, kriterijų reikalavimo agentūra bus ES lobojama ir labai svarbu, kad jį um, reitingavimo veiklos uh, patikimumą sustiprintų. Uh, bet galbūt kai kurios valstybės gali kreditoriai, šią, ir šią kredito reitingavimo agentūrą vertinti kaip neobjektyvę, nes aišku visuomet yra čia didžiausias klausimas dėl to objektivumo, bet, na, aišku, gal, ką, ką gali geriausia padaryti šioje srityje, tai aišku paskatinti konkurenciją, kad būtų daugiau tų kredito reitingavimo agentūrų, jeigu yra tik tai dvi ar trys, aišku, kad problema. Thank you. Thank you Ačiū, labai dėkojame jums tikrai. Turime problemų ir su kreditų reitingavimo agentūromis ir su stambiosiomis apskaitos įmonėmis. Tikrai pasistengsime šias įties skatinti konkurenciją. Labai ačiū, ministrė. Aš esu tikra, kad kai ateis laikas, kai mums reikės jūsų um, palaikymo, jūsų dalyvavimo trilogė, jūs tikrai atvyksite, o ne ambasadorių vietoj savęs atsiūsite. Um, aš manau, kad um, tikrai darome pažangos. Aišku, įprastinės tos problemos yra tarp trijų institucijų, bet manau, kad žvelgiu į šią valstybę kaip į e, pirmininkavimą, kuris bus įvardytas kaip pusiau pilna, o ne pusiau tuščia stiklinė ir kad, iš tikrųjų tikiuosi, kad bus padaryta pažangos likusiais gan sudėtingais klausimais, nors kai, dėl kai kurių jau tikrai priartėjome prie baigiamųjų etapų. Taigi dar kartą Jums labai ačiū jums, o kolegoms e, noriu pranešti, kad mes susitiksime vasario ketvirtą dieną, pirmadienį Strasbūrė vakare. Gali tai būti galbūt ir išplėstinis posėdis, e, nes gali mums tekti balsuoti dėl kai kurių dar klausimų. Taigi iki vasario ketvirtos.